Good afternoon, everyone. Labą dieną. If you would be so kind to take a seat. Labai prašau susijęsti į savo vietas, kad galėtumėm pradėti viešus klausimus. Norėčiau pasveikinti jūs susirinkus į viešus klausimus dėl Europos piliečių iniciatyvos, kurios pavadinimas yra uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmonės ir aplinką nuo toksiškų pesticidų. Tai yra Europos piliečių iniciatyva, kuri surinko daugiau kaip vieną milijoną patikrintų parašų iš daugelio valstybių narių. Tai jau yra ketvirta sėkminga Europos piliečių iniciatyva nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas džiaugiasi, kad jam buvo patikėta surenkti šiuos viešus klausimus kartu su peticijų komitetu, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetu ir pramonės mokslo tyrimų ir energetikos komitetu. Šiandienos klausimų tikslas yra suteikti Europos piliečių iniciatyvos organizatoriams, platformą, kur jie galėtų viešai pristatyti savo iniciatyvą ir dalyvauti konstruktyviuose diskusijose su Europos parlamento nariais. Mes džiaugiamės, kad komisijos narys Andriukaitis, komisijos narys atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, sutiko dalyvauti šiandienos klausimuose ir prisidėti prie diskusijų tarp šios iniciatyvos organizatorių ir parlamentarų. Taigi, Šios iniciatyvos tikslas yra uždrausti glifosatą, pakeisti uh, glifosatą mokslinių e, vertinimų procedūrą ir nu, įvesti privalomus mažinimo tikslus pesticidų naudojimui. Kaip žinote, Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo dirbant šią temą. Spalio 24 dieną parlamentas pasipriešino komisijos pasiūlytam gyvenimo akto projektui. Uh, kurio buvo siūloma atnaujinti glifosatų leidimą dešimčiai metų e, dar ir paprašė, kad būtų jo naudojimas apribotas kad galvojant apie leidimo atnaujinimą ir kad glifosatas būtų palaipsniui panaikintas iki 2022 metų gruodžio 15 dienos. Spalio 11 Buvo surinkti bendri vieši klausimai Envi ir Agri komitetu dėl Monsanto dokumentų ir glifosato, kur mokslo tyrimo įvairių struktūrų, akademinio sluoksnio, pramonės atstovai, ekspertai iš įvairių sričių pasikeitė rizikos įvertinimo duomenimis dėl glifosato taip pat ir pramonės šio sektoriaus įtaką aptarė ypač ją firės. Taigi visų pirma, Norėčiau pristatyti, kokia bus šiandienos klausimų struktūra. Bus visų pirma Europos komisijos iniciatyvos pristatymas, tai padarys ponė Mikalandro iš Europos piliečių komiteto, iš piliečių komiteto, toliau komisijos narys Kandirkaitis pasisakys, po to Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto komiteto atstovas Frans Brennan pasisakys, e, po to bus trys diskusijų raundai, kurių kiekvienas aptars e, piliečių iniciatyvos tris tikslus. Tai yra visų pirma, uždrausti glifosatą, toliau pakeisti es mokslinio tyrimų procedūrą pesistams ir taip pat nustatyti ES lygmens privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus. Kiekvienam e, raundui bus piliečių e, komiteto atstovai. Ir aš iš karto suteikiu žodį poniai Mikalendro, kuri yra piliečių komiteto atstovė. Dešimčiai minučių jums žodis, prašom. Good afternoon. Labadiena. Labadiena visiems, kas susirinkote šią salę, taip pat labadiena visiems piliečiams, kurie stebite šios klausimus internetu. Aš esu Mika Leandro, aš esu šios Europos piliečių iniciatyvos atstovė iš Prancūzijos. Noriu visų pirma padėkoti Europos parlamentui ir konkrečiai aplinkos Žemės ūkio pramonės komitetams už tai, kad e, pakvietėte mus šiandien čia, kad galėtumėm pristatyti savo piliečių iniciatyvą, tai yra uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmonės ir aplinką nuo toksinių pesticidų. Aš taip pat noriu priminti, kad parlamentas neseniai priėmė rezoliuciją, kur ragina, kad glifosatas būtų uždraustas iki 2022 metų. Tai rodo, kad Europos parlamentas labai rimtai atsižvelgia į piliečių nerimą. Tačiau Europos piliečiai aiškiai pasakė, nori uždrausti uh, Tai yra neleisti atnaujinti glifosato leidimo jau dabar. Atsargumo principas turi būti pritaikytas ir iš žemės ūkio sistemų turi būti panaikintas, iš, išimtas glifosatas. Piliečių iniciatyva reikalauja, kad būtų užtrosas glifosatas, kad būtų pertvarkyta pesticidų e, vertinimo ir tvirtinimo procedūra ir taip pat, kad būtų nustatyti privalomi pesticidų naudojimo mažinimo tikslai ES. Mano kolegos pristatys konkrečiai tuos tikslus, tikslus, bet aš visų pirma pristatysiu, kokia buvo piliečių ši iniciatyvos struktūra. Mūsų pirmas tikslas, aišku, yra uždrausti glifosatą. Kodėl? Nes yra platus mokslininkų sutarimas, kad jis yra toksiškas, taip pat ir Europos reguliavimo e, institucijos tam pritarė. Ir jau vien to užtektų, kad būtų galima pritaikyti atsargumo principą. Be to, pasaulinė, e, pasa, e, pasaulio sveikatos organizacijos vėžio tyrimų tarnyba taip pat pritarė tam. Ir glifos, iš tikrųjų glifosato toksiškumas, genotoksiškumas ir kancerogeniškumas kelia nerimą. Jo galime rasti ir duonoje, ir kūdikių maiste, ir mūsų e, tarnybos, kurios užsima monitoringu, tikrai tą nustatė. Ir e, kuomet atliekami šlapimo tyrimai, galima tikėtis, kad glifosato likučių bus rasta. Toliau Tai yra pesticidas, kuris, dėl kurio Europos ekosistemos degraduoja ir biologiniai įvairoviai daromas neigiamas poveikis. Ir Europos reguliavimo institucijos tą faktą taip pat pripažįsta. Toliau mes norime, kad būtų visiškai pakeista pesticidų tvirtinimo procedūra. Tai yra mūsų antras tikslas. Kodėl? Todėl, kad glifosatas yra simbolis to, kas yra visiškai netvarkoje su mūsų tvirtinimo procedūromis. Todėl mes norime, kad jos būtų pertvarkytos. Visų pirma, tam, kad visi įvertinimai būtų skaidrus, nepriklausomi. Um, to ir reikalauja es pesticidų teisės aktai. Kas atsitiko su glifosatu, atsitinka ir su, yra atsitikę ir su kitais pesticidais ir atsitiks ir ateityje, jeigu nesimsime dabar priemonių ir nepakeisime visos sistemos. Ir galiausiai. Mes norime, kad ES nustatytų privalomus pesticidų naudojimo mažinimo tikslus visose ES valstybėse narėse, kad ateityje pesticidų iš viso nebūtų. Aš noriu pabrėžti, kodėl šis tikslas toks svarbus mums. Šiandien mes turime tvaraus pesticidų naudojimo e, direktyvą, pagal kurią pesticidai turi būti naudojami tik tuo met, kai visos kitos priemonės rezultato nebedavė. Ir valstybės narės privalo nustatyti konkrečius um, tikslus ir priemonės, kad būtų mažinamas pesticidų naudojimas. Deja, valstybės narės kol kas nepakankamai gyvena direktyvą ir komisija dar tik tai turi vertinti, kokie yra vis tik tai rezultatai. Mes reikalavome, kad ta direktyva būtų sugriežtinta, kad būtų nustatyti ES mažinimo tikslai ir kad būtų paramos priemonės numatytos e, ūkininkams, kad jie tikrai veiksmingai mažintų pesticidų naudojimą. Ir nes tai yra labai svarbu, nes be glifosato yra daugiau kaip 500 kitų pesticidų medžiagų, kurias leidžiama naudoti ES dabar. Kuomet toksiški pesticidai yra patraukiami, išimami iš rinkos ar sumažinamas jų naudojimas, iš karto sektorius panaudoja naują medžiagą, pakeičia kažką O iš tikrųjų pesticidai daro poveikį visiems organizmams, visai aplinkai. Ir e, ekologiniai padariniai gali būti labai rimti. Be to, apdulkinimas, maistinių medžiagų perdirbimas, dirvos derlingumas ir netgi toks procesas kaip kova su kenkėjais darosi vis sudėtingesni, kuomet yra naudojama pesticidai. Europos piliečių iniciatyva surinko e, reikalingą e, palaikymą iš piliečių per mažiau nei penkis mėnesius. Mažiau per penkis mėnesius. Niekada dar to nėra pasiekta. Tai yra tikrai rekordas. Buvo įmanoma tai padaryti e, dėl to, kad e, per šimtas pilietinės visuomenės organizacijų, nuo profsąjungų iki ūkininkų organizacijų, nukentėjusių grupių, e, aplinkos apsaugos, NVO ir įvairiausių kitokių organizacijų buvo suformuota platforma. Bet aišku, svarbiausia yra piliečiai. Piliečiai buvo pagrindinis variklis ir be piliečių dalyvavimo nebūtų buvę įmanoma šios iniciatyvos sėkmės užtikrinti. Daugiau kaip 500 tūkstančių parašų buvo surinkta įrengta prie mokyklų, parkuose, prie, mokyk, prie, prie parduotuvių, e, bet kur, kaimiškose vietovėse, gatvėse. Aš norėčiau Jums parodyti keletą vaizdų, kai buvo renkami parašai. So, as you can see. Kaip matote, darbo įdėta daug. Sėkmė rodo, kad Europos piliečiai nori veiksmų konkrečiai dėl glifosatų, o bendrai ir dėl visų pesticidų. Europos piliečiai pasitikė Europos institucijomis ir um, Europos piliečių iniciatyvos likimu. Ir mes kreipiamės į komisiją, kad rimtai pažiūrėtumėte į mus. Europos piliečiai nerimauja. Ir mūsų nerimas yra pagrystas. Europos visuomenė pasisakė per parlamentą, per Europos piliečių iniciatyvą, per daugybę visuomenės nuomonio apklausų, kurios rodo, kad aiški dauguma piliečių nori, kad glifosatas būtų uždraustas. Europos politikos formavimas turi būti demokratinis valdysenos modelis, pavyzdys, o visas šis procesas dėl glifosato tikrai netitinka tokių standartų. Nuo 2016 vasaros komisija pratėsė licenciją e, kontra, šiai kontroversiškai e, pikžulių naikinimo medžiagai. Piliečiai būrėsi, kad išsakytų savo poziciją netgi Europos e, galios koridoriuose. Europos piliečiai reikalauja, kad komisija imtųsi veiksmų jau nuo vasaros agentūros nekartą tą darė. Ir mes dabar per Europos piliečių iniciatyvą garsiausiai išsakėme tą nuomonę. Tačiau nežiūrint mūsų aiškios sėkmės, Komisija kol kas nepakeitė savo požiūrio į šį klausimą, taip pat nebando rasti tinkamo šio klausimo sprendimo. Valstybės narės vis dažniau pasako neglifosatui. Komisija dabar turi galimybę imtis lyderės vaidmens ir pasiūlyti uždraudimą, tai yra net naujinti glifosato leidimo. To Europos piliečiai prašo politiniai sprendimai, kaip o šis glif, dėl glifosato reikalauja um, vizijos e, iš žmonių, kurie būtų pasirengę atsistoti, pažiūrėti į ateitį piliečių, per piliečių akis ir atsilaikyti prieš pinigus, prieš galę, prieš kompanijas. Iš tikrųjų, Reikia galvoti apie ateitį be pesticidų. Mes neteigiame, kad, kad bus lengva atsisakyti tokio toksiško pesticido. Aišku, reikės daug darbo ir mokslinio ir kitokio, reikia ir paramos ūkininkams, reikės ir alternatyvių sprendimų ieškoti ir, ir užtikrinti, kad jie būtų prieinami ūkininkams. Tačiau esmė yra tai, kad jau yra galimybių. Jau dabar ūkininkai augina pasėlius be glifosato, netgi iš vis be pesticidų. Realiai mes tikrai nesame labai toli nuo e, ateities be pesticidų. Jeigu tik tai išsaugosime politinę valią užtikrinti geresnę ateitį visiems europiečiams, to bus įmanoma pasiekti. 2009 metais Europa nusprendė priimti pačius tvirčiausius teisės aktus kartu su Europos parlamento indėliu ir Europos komisijos e, indėliu ir kvalifikuota valstybių narių dauguma. Taigi piliečiai teisėtai lū tikisi, kad iš tikrųjų visi tie teisės aktai bus įgyveninti, kol kas to nėra. Glifosato atvejais rodo, kad a, pesticidų teisės aktų du esminiai patobulinimai kol kas nėra įgyvendinti. Tai yra požiūris, kad reikia įvertinti visų pirma pavojų ir toliau. Uh, kad reikia atlikti mokslinius tyrimus. Kol kas Europa nemato, ką reikia daryti, nesivadovauja vizija, tačiau mes skambiname pavos varpais ir um, iš tikrųjų norime, kad įsigilintumėt į piliečių nuomonę, o ne stambių kompanijų. Šiandien Europa gali vesti į ateitį, užtikrinti tvarę žemdirbystę be toksiškų pesticidų. Ir pabaigai aš noriu um, prancūzų vieną pilietį pacituoti. <laughs> gavome daug nuomonių, reikėjome, e, reikėjo pasirinkti vieną iš jų. Reikia nelaukti, Kiekvienas, kiekviena diena turi padarinių aplinkai ir piliečiams. Būkime drąsų šiandien, tai yra puikia proga Europos institucijoms e, dar kartą e, piliečiams parodyti, kad tikrai apgins juos nuo lobistų ir uh, stambių sektoriaus gigantų. Iš tikrųjų, piliečiai tikisi iš jūsų to. Ačiū. Uh, Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisaro Jandrikaičiui. Penkios minutės. Uh, honorable, uh... Ačiū, Pirmininkė gerbiama, Envi komiteto pirmininkė, peticijų komiteto vicepirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai. E, šios dienos e, susitikimas yra antra proga mums formaliai aptarti Europos piliečių iniciatyvą, kurios pavadinimas yra Uždrauskime glifositą ir e, apsaugokime žmonės ir aplinką nuo toksiškų pesticidų. Jūs žinote, kad pirmos e, diskusijos e, tarp komisijos ir iniciatyvos autorių vyko e, spalio 23 dieną, o šiandien aplinkos, visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetas rengia klausimus ir čia dalyvauja dar trys komitetai, tai yra E, pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos, peticijų komitetas, žemės ūkio komitetas bei e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Pas pirma, norėčiau padėkoti Europos piliečių iniciatyvos autoriams už tai, kad jie aktyviai naudojasi savo teisėmis, kurias jiems suteikia Lisabonos sutartis, kuris suteikia piliečiams galimybę pasisakyti ir kelti jiems rūpimus klausimus. Aš esu įsitikinęs, kad toks aktyvus dalyvavimas gali E, mums padėti geriau suprasti mokslinius klausimus ir geriau prisidėti prie būsimos politikos formavimo. Todėl komisija džiaugiasi, kad Europos piliečiai susitelkė, nagrinėdami pesticidų klausimą ES. Norėčiau pasakyti, kad ši iniciatyva turi tris tikslus Mm, ir neapsiriboja vienu sprendimu. Iš tikrųjų, joje keliami platesni klausimai apie ES politiką dėl pesticidų naudojimo ir e, keliamas klausimas dėl pesticidų vertinimo ES. Žinoma, pesticidai niekada nedalyvauja jokiame grožio konkurse, dėl to nekyla abejonių ir niekada e, pesticidai nepelnys populiarumo visuomenėje. Tai yra aišku. Vis dėlto šiandien jie atlieka svarbų vaidmenį e, siekiant užtikrinti, kad galėtume apsirūpinti maistu. Ūkininkai turi kovoti su kenkėjais ir lygomis, kurios gali smarkiai sumažinti arba visiškai sunaikinti žemės ūkio produkciją. E, pavyzdžiui, be tinkamų fungicidų, e, kai jeigu būtų buvę tinkamų fungicidų, kurie saugo e, bulves, būtų galima išvengti, būtų buvę galima išvengti didžiojo bado Airijoje. Taigi, ko, kova su lygomis reikalauja nuolatinių apsaugos priemonių, nes mes gyvename tam tikroje aplinkoje. Vis dėlto žemės ūkio produkcijos e, gamyba e, ir jos poveikis e, sulaukia daug klausimų ir nuolat yra siekiama pereiti prie ekologiškesnės ir tvaresnės gamybos, žemės ūkio gamybos. Ponios ir ponai, žinote, kad jau dabar bendrojo žemės ūkio politikoje yra daug priemonių, kurias galima taikyti. Visų pirma, tai yra ekologinio ūkininkavimo skatinimas, taip pat m, mm, ūkių m, mm, konsultavimo sistema, taip pat žemės ūkio ir maisto maisto mm, prie, mm, priemonės. Ir jeigu mums e, reikėtų kalbėti apie atsparesnę žemės ūkio gamybą, tai yra tokį ūkininkavimo būdą, kuris galėtų padėti įveikti ateities iššūkius, tai mums reikėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėms. Mano nuomonė, integruotas kenkėjų valdymas turėtų būti svarbi bet, bet kurio ateities e, žemės ūkio gamybos modelio dalis. Na, norėčiau pasakyti, kad komisija nėra vienintelė institucija, kuri prisideda prie e, pesticidų tvirtinimo sistemos valdymo. Jūs žinote, kad svarbus vaidmuo vertinant, tvirtinant ir išduodant leidimus tenka ir valstybėms narėms. Ir valstybės narės turi būti laikomos lygiavertėmis partnerėmis e, e, tvirtinimo sistemoje. Tvirtinant aktyvę, aktyvėje medžiagą ES po to yra suteikiamas leidimas naudoti produktus, kuriuose yra leidžiama, yra tos medžiagos e, valstybė narė. Ir tai yra subsidiarumo klausimas. E, būtina atsižvelgti į aplinkos ir kitas sąlygas valstybėse narėse. Todėl didelė dalis šios Europos piliečių iniciatyvos yra susijusi ne tik su komisija, bet ir su valstybėmis narėmis, turint galvoje, kad čia yra aiški, aiški bendra kompetencija. Ponios ir ponai, prieš baigdamas norėčiau užsakyti svarbę mintį. Na, visi norime rezultato, mes visi siekiame to paties tikslo. Tai yra saugus maistas, pagamintas etiškai ir tvariai bei ekologiškai, darant mažiausią neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai. Na, tai diktuoja sveikas protas. Ir mes esame jūsų partneriai ir stengiamės užtikrinti jūsų sveikatos ir aplinkos apsaugą. Tai yra socialinė atsakomybė ir mes mm, privalome ir savo, ir būsimų kartų labui kartu stengtis įveikti iššūkius. Mes turime užtikrinti pesticidų saugumą, antra, turime mažinti jų keliamą riziką ir taip pat stengtis skatinti naudoti netokias nuodingas arba saugesnės alternatyvas. Ir komisija labai aktyviai siekia šio tikslo, tai daro jau daugelį metų. Ir tai darydama komisija visapusiškai laikosi ES teisės aktų dėl augalų apsaugos priemonių. Direktyva dėl tvaraus pesticidų naudojimo suteikia galimybių smarkiai sumažinti riziką, kuri kyla apskritai naudojant e, pesticidus arba jais piknaudžiaujant. E, komisija renk, parengusi ataskaitą dėl tvaraus pesticidų naudojimo direktyvos aiškiai nurodė, kur valstybės narės turėtų padaryti didesnę pažangą ir ataskaitoje matyti, kad gyvendinimo lygis valstybėse narėse smarkiai skiriasi ir valstybės narės galėtų daugiau teikti viešos informacijos apie pesticidų naudojimą, taip pat uždrausti naudoti pesticidus arba mažinti jų naudojimą jautriose vietovėse, pavyzdžiui, netoli mokyklų ir panašiai. Be to mes turime labiau pasistengti visapusiškai pasinaudoti integruotais pesticidų valdymo būdais. Ir galiausiai reikia, kad pastatytume pastangų imtųsi kiekviena valstybė narė. Ačiū Jums uždėmesi, dabar nekantrai laukiu e, informatyvios ir konstruktyvios diskusijos. Ačiū. Dabar mm, e, suteiksiu žodį ponui Brendan Burns iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Žemės ūkio skyriaus. E, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas buvo įsteigtas Romos sutartimi ir jame dirba darbu, darbdavių, profsąjungų ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Mūsų sekcijoje, mūsų skyriuje e, dirba ekspertai iš visų trijų grupių, jie sprendžia žemės ūkio, plėtros ir aplinkosaugos klausimus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mūsų komitetas e, yra tvirtai įsitikinęs e, Europos piliečių iniciatyvos nauda. Mūsų nuomonė reikėtų daugiau diskusijų su visuomenė. Dėl to mes džiaugiamės komisijos pateik, rugsėjo mėnesį pateiktais pasiūlymais dėl Europos piliečių iniciatyvų. Mes taip pat rengiame nuomonę šio klausimu. Mes esame tiltas tarp ES institucijų ir ES piliečių. Ir mes mm, įrodėme, kad Europos piliečių iniciatyvos gali būti sėkmingai pristatomos ir aptariamos. Ir nors mūsų komitetas neturi ne, nėra pareiškęs nuomonės dėl glifosato, mes surengėme diskusiją e, Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriuje. E, kalbėjome apie glifosatą ir be to Europos e, piliečių iniciatyvos autoriai turėjo galimybę pristatyti savo, savo iniciatyvą 315 e, komiteto narių, kai buvo aptariami su iniciatyva susiję klausimai. Tačiau turiu pasakyti, kad pilietinės visuomenės e, atstovai nesutarė dėl glifosato, ar reikia jį uždrausti. Pradinės diskusijos parodė, kad nuomonės šio klausimu išsiskiria. Ir kadangi Europos piliečių iniciatyva yra visuomenės atspindys, turbūt ne, nenustebote tai išgirdę. Ir jeigu mėginčiau paaiškinti, e, kokios pozicijos buvo išsakytos diskusijų metu, galėčiau pasakyti, kad žinoma, niekas nenori, kad aplinkoje būtų nesaugių chemikalų. Taip pat akivaizdu, kad politika formuojantis asmenys ir politikai atsiduria sudėtingoje padėtyje, kai skirtingi moksliniai tyrimai verčia daryti e, gana prieštaringas ar, arba priešingas išvadas. Be to, akivaizdu, kad daugia nacionalinės korporacijos ir aplinkosaugos grupės naudojasi savo galiomis ir e, skelbia poziciją, kuri nėra naudinga šiai diskusijai. O pozicijos ir diskusijos turi būti grindžiamos faktais, o ne klaidinančia informacija. Ir ačiū Jums už galimybę čia pristatyti tam tikrus įrodymus. Ačiū dabar peticijų komiteto atstovas, ponas Polčiakiai. Tris minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Peticijų komiteto veikiančio Europos parlamente vardu e, galiu pasakyti, kad peticijų komitetas džiaugiasi galimybę aptarti e, pateiktą Europos piliečių iniciatyvą šią svarbę temą. E, aš esu peticijų komiteto e, vicepirmininkas ir labai džiaugiuosi, kad Mm, Europos piliečių iniciatyva pasiekė mm, diskusijų Europos parlamente etapą. Pastraisiais metais gyvendinant e, šį Europos piliečių iniciatyvos reglamentą, matėme, kad nelengva, ne visada lengva piliečiams surinkti milijoną parašų ir pasiekti šį etapą. Mes žinome, kad E, šiuo metu e, komisija peržiūri Europos piliečio iniciatyvų teisės aktą. Mes teigiamai vertiname naują komisijos teisėkuros pasiūlymą, kuriuo siekiama, kad ši priemonė, iniciatyvos priemonė taptų palankesnė piliečiams. Ir galiausiai norėčiau e, taip pat akcentuoti tai, kad Iki šiol peticijų komitetas yra gavęs nemažai peticijų tą pačią temą, e, būtent dėl glifosito, glifosato, atsiprašau, e, uždraudimo arba naudojimo ribojimo. Akivaizdu, kad ši tema yra svarbi daugeliu piliečių visoje Europos Sąjungoje. Dėl šios priežasties Peti džiaugiasi, kad šiandien surenkti šie klausimai, tai yra galimybė pagilinti diskusijas ir E, rasti į piliečius orientuotų sprendimų. E, bičiuliai, e, noriu palinkėti Jums sėkmingo dialogo čia šiandien. Ačiū. Dėkoju. Kągi, pas, išklausime žanginių pasisakymų ir kaip anksčiau minėjau, Dabar mes atskirai aptarsime visus iniciatyvos tikslus, tai padarysime atskiruose raunduose. Pirmiausia, pradėkime, kad piliečių komitetą atstovai pristatys tikslus, po to išklausysime parlamento narių, taip pat išklausysime komisijos ir e, kompetitingų komiteto narių atsakymų. Ir po to galiausiai padarysime išvadas. Štai tokią struktūrą siūlau klausime. Paprašyčiau e, kalbėtojų apsiriboti dviemis minutėmis užduodant klausimus ir pasisakant. Pirmiausia, Pirmas raundas, iniciatyvos tikslas - glifosato uždraudimas. Ir suteiksiu žodį poniai Franciskai Achtenberg, ji yra piliečių komiteto atstovė ir paprašysiu ją per penkias minutės pristatyti, šią, pristatyti šį tikslą. Prašau. Um, Labadiena visiems, dėkoju už tai, kad e, pakvietėte mus šiandieną į Europos parlamentą ir suteikite galimybę uh, Taip. E, pristatyti mūsų tikslus. Taigi, pirmiausia, e, kai bus jau ekranuose parodytas pristatymas, norėčiau pristatyti pirmąjį iniciatyvos tikslą. Tenka pasitelkti techninę komandą mūsų klausimuose. Yes. Meantime, Na, o tuo tarpu norėčiau dar sėki padėkoti parlamentui iš tai, kad taip salvalaikiai suringėte šį klausimą. Puiku, kad e, ši galimybė atsirado jau dabar, prieš primant galutinį sprendimą dėl glifosato ir gerai, kad jau dabar turime galimybę pristatyti mūsų raginimus. Taigi pirmas tikslas tai yra uždrausti glifosato naudojimą ir norėčiau nušviesti priežastis, dėl kokių priežasčių piliečiai to reikalauja. Pirmiausia, Tai e, glifosadas turi katastrofišką poveikį aplinkai. Jis yra sukurtas taip, kad jis e, nužudytų visus augalus nepriklausomai nuo jų rušies, o jis taip pat toksiškas ir kitoms rušims, ne vien tik augalams, įskaitant ir kai kurius roplius, akvatinius organizmus, e, vorus ir taip toliau. Taip pat tas faktas, kad jis yra toksiškas, bet to, kad jis paveikia vairopai visą aplinką. Jis, jų pačių, jo paties gamintų žodžiais, yra žudimo mašina. Antra. Jis taip pat kelia rimtą grėsmę ir žmonių sveikatai. Na ir jis buvo priskirtytas um, Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūros tų produktų kvalifikacija, kurie veikiausiai kelia e, karcinogeninius susirgymus, taip pat turi, jis turi poveikį ir e, kitoms rytims, pavyzdžiui, e, seksualumui, endokriniams sutrikimams ir taip toliau. Taigi ES teisės aktuose numatyta, kad pesticidai neturėtų neigiamo poveikio aplinkai taip pat ir žmonių sveikatai, skaitant pažeidžiamiausias žmonių grupės. Ir konkrečiai tai reiškia, jog pesticiduose neturėtų būti medžiagų, kurias sukelia vėžį, sutinkamai su tais pačiais kriterijais, kuriuos naidoja IARC. Taigi, EFSA e, atliko rizikos vertimą ir pripažino, jog šis pesticidas turi ilgalaikį pavojų paukščiams ir žinduoliams. Ir taip pat, nors ir nenusatytas, tačiau negalima atmesti galimybės, jog jis sukelia e, vėžį žmonėms. Be to, EFSA perspėja ir dėl to, jog yra nepakankamai įrodymų, dėl to, kad glisofacatas gali sukelti vėžį. Tačiau noriu pabrėžti, jog toks vertinimas, tiesą sakant, yra sukčiavimas. Teko konstatuoti štai ką kad e, pirmiausia BMF, BFR Vokietijos e, vienos agentūros e, atliktus vertimus paaiškėjo, jog tokie vertimai labai priklausomi nuo pramonės ir kai kurios juos ypatingai intakoja Monsanto. Ir įvertinus, pavyzdžiui, ES vertinimus teko konstatuoti, jog ES ekspertai neįvertino visų duomenų, kurie yra pramonės atliktose tyrimuose ir iš esmės pasikliavo e, pačios pramonės duomenų interpretavimo ir to pasakoje nebuvo atsižvelgta nei EFSA, nei ECAS vertinime į svarbius rezultatus ir pačios agentūros netgi tai pripažino. Na, o kai dėl paviešintų tyrimų. Tai teko konstatuoti, jog ES ekspertai tiesiog e, nukopijavo ir perkelė ES ataskaitas pramonės vertimo rezultatus ir visiškai nebuvo atliktas ES lygių nepriklausomas pramonės atliktų tyrimų vertinimas. Taigi apibendrinant, galiu pasakyti štai, kad daugiau nei euro, vienas milijonas piliečių dalyvaujančio šioje iniciatyvoje ragina komisiją uždrausti naudoti gliufosadą. Suprantame, kad komisija neprima vieną šio sprendimą, tačiau mes vis dėlto manome, kad atsižvelgiant į glifosato nustatytą aplinkosauginę riziką, kurią pripažino ir FSRK, e kad taip pat atsižvelgiant į tai, kad nėra mokslinio iškumo dėl jo poveikio sveikatai, o taip pat ir dėl sąsojų su vėžiu. Primiktinai raginame, jog šiuo atveju ES gali ir privalo taikyti atsargumo principą, o taip pat galima atsižvelgti ir kitus teisėtus veiksnius. Mes e, formaliai nepriklausome RCR, e kai pradėjome šią iniciatyvą, nemanėme, kad viskas pažengs taip toli, tačiau raginame komisiją, parlamentą ir kitas kompetingas institucijas užtikrinti, kad būtų tinkamai įvertintas ta grėsmė sveikatai, kurią kelia glifosatas. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Ir pirmiausia, ponė Ajuso, priminsiu, kad e, kalbėtojai skiriama po dvi mintis. Dėkoju, dėkoju, ponė komisarė, dėkoju už tai, kad surinktas šios dienos klausimas. Jūs, na, taip, jūs pristatėte, e, kad buvo surinkti parašai. Jeigu aš nuvyksiu į miestą ir norėsiu surinksiu parašų, kad e, aspirinas yra žudantis vaistas, atsiras tikriausiai pasirašančių. Jūs taip pat vykote ir kaimo e, vietovės ir, ir rinkote parašas. Tačiau, e, kaip. Ž... Taip, taip, tai kaip žinia, dabar dėl šio pesticidų dėka galima mažiau darbo rankų panaudoti kaimuose. Ir kalbėti apie IRC ir ar kitų vertimo EFS atliko, JAV atitinkamos agentūros, Vokietijos vienas institucijas atsakingas už rizikos vertimą atliko tyrimus. Taip pat ir JAV um, Žemės ūkio departamentas atliko uh, e, vertimas ir niekur nebuvo nustatyta, kad šis pesticidas sukelia pesticidą. Taip, gal, buvo pasakyta, kad galbūt gyvūnams jis gali sukelti vėžį, bet ne žmonėms. Na, o po to reikia pripažinti, kad visi šie e, vertinimai ir ataskaitos buvo visiškai skaidrus, išskyrus e, tą, kurį atliko IRFC. IRC. Na ir beje, tiesą sakant, iš pradžių buvo, e, rengia, buvo pasiremta ataskaitomis, kad, e, kad e, buvo, nebuvo glifosatas sukeliantis vėžį ir po to buvo atėti į šalį tie um, pareiškimai. Taigi dabar noriu paklausti, tai aišku, jeigu aš čia dabar pasisakau prieš e, šį draudimą, tai tikriausiai sakysite, kad dirbu Monsanto, bet aš noriu pasakyti, kad visiškai nesusijusiu su Monsanto. Ačiū. Dar dvi minutės. For... Ačiū. Pirmininkė, ačiū parlamentui už suteiktą galimybę išklausyti Europos piliečių iniciatyvos ir dėkoju piliečių iniciatyvos atstovams. Aišku, parlamente dirbti įdomu, nes išgirsti įvairių skirtingų nuomonių. Aš esu iš socialdemokratų ir dirbu aplinkos komitete ir kaip jau sakė, kaip kaip buvo pasakyta, taip, iš tikrųjų, vos praeitą mėnesį buvo priimta parlamento rezoliucija, mes nesutinkame su komisijos pasiūlymu pratesti leidimą dar dešimčiai e, metų glifosatui, mes norime, kad jis būtų panaikintas palaipsniui iki 2022 metų. 2022 metų, taip pat, kad nebūtų naudojama, pavyzdžiui, vaikų žaidimai iškelėse, parkuose ir taip toliau. Um, taip pat prašome, kad palaipsniui būtų panaikinta ir žemės ūkio naudojimo, nes mes suprantame, kad ūkininkams reikia suteikti perinamą laikotarpį, kad jie prisitaikytų prie pasikeitimų. Bet mes pritarėme jūsų išsakytam susirūpinimui, kad trūksta skaidrumo, kad trūksta mokslinio tyrimų patikimumo ir uh, mokslinio nepriklausomumo. Um, savo pristatymą pristatymę jūs taip pat pabrėžėte tai, ką mm, jūs vadinate rizikos įvertinimu netinkamu, kad yra per nelik daug pasikliaujama to sektoriaus užsakytais tyrimais, kad dažnai yra e, to, to sektoriaus, to pramonės e, tiesiog tyrimai e, nukopijuojami ir pateikiami kaip moksliniai tyrimai. Iš tikrųjų, tai yra rimtas susirūpinimą keliantis aspektas, ne vien tik tai visuomeniai, bet ir kai kuriems parlamento nariams tai keliama rimtą susirūpinimą. Jūs reikalaujate uždrausti glifosatą, bet tuo pat metu jūs pripažįstate, kad labai dažnai tie tiesiog e, vienos medžiagos yra pakeičiamos kitomis toksiškomis medžiagomis. Sektorius tą labai greitai padaro. Tai aš noriu jūsų paklausyti, ko jūs siekiate galutinėme, koks galutinis tikslas. Jūs sakote, kad norime uždrausti glifosatą, taip pat jūs pabrėžite, kad trūksta tinkamo mokslinio tyrimo, tikslaus įvertinimų. Jūs taip pat pripažįstate, kad vied, uždraudus vieną medžiagą dažnai kitos toksiškos medžiagos yra panaudojamos kaip alternatyva. Taigi, ką jūs planuojate, ką būtų galima padaryti dėl tokių toksiškų medžiagų? medžiagų bendrai. Ir dar vienas klausimas, kaip jūs siūlote reguliuoti tokių produktų gaminimą ar naudojimą už ES ribų, nes labai dažnai dar gali būti, kad kai, iš kai, kai kuriuose valstybėse narise bus galima importuoti medžiagą. Gerling. Ačiū, dėkoju už šias diskusijas. Aš noriu užduoti porą klausimų tiems, kas organizavo šias diskusijas. Ar jūs žinote, kad um, būtent vėžio tyrimų agentūros studija netitinka mokslo tyrimų, um, kitų tyrimų, EFSA, taip pat Ir pati pasaulio sveikatos organizacija yra tarptų, kurios nesutinka su um, IARC, tai yra vėžio tyrimų agentūros e, išvadomis, kad glifosatas yra kancerogeniškas. Taigi, kodėl jūs tvirtinate iš tikrųjų, kad tikrai glifosatas yra kancerogeniškas? Uh, Toliau buvo pasakyta, kad piliečiai nerimauja, nes e, iš tikrųjų, jeigu patikrins, atliksi tyrimus, e, žmonių šlapime rasi e, glifosato, tačiau jūs neturite jokių galimybių įrodyti, tai neturite paremenčios organizacijos, iš tikrųjų nėra galima, tai kaip įrodyti tai, nes dabar um, matavimai, tyrimo procedūros tiek yra tikslios, kad galima rasti įvairiausių medžiagų, ko tik gali nerasti. Tai tikrai neatsakinga yra taip teikti, ką jūs sakote. Dar vienas dalykas. Um, na imuf.org interneto svetainė. Ne turi apie milijoną narių ir jie vieni iš pagrindinių organizatorių piliečių iniciatyvos. Tai, na, aš nežinau, 1,3 milijono surinktų parašų, aš nenoriu, aišku, um, sakyti, kad tie žmonės pasiremė neklaidingą informaciją, tačiau turint omenyje, koks yra tos organizacijos narių skaičius, uh, 1,3 milijono parašų, tai yra mažiau nei 0,3 procento visų ES gyventojų. Ir jūs norite pasirimti netinkamais moksliniais įrodymais ir norite teikti, kad toks yra visų ES piliečių įsitikinimas. Nežinau, kodėl jūs taip teigiate. Uitama. Uitama. Um, Ačiū pirmininkė. Sveikinu jūsų Europos piliečių iniciatyva. Visuomet yra gerai Mm, kai gali išgirsti, kas svarbu yra mūsų rinkėjams. Manau, kad tai taip pat e, parodo, kad, e, aišku, visi norėtų, kad kaip galima mažiau cheminių medžiagų e, būtų naudojama žemės ūkėje, sintetinių įvairių cheminių medžiagų. Mes turime tvariai visą tai naudoti ir nu, pasiremti tokiamis medžiagomis tik tai kraštutiniu atveju. Todėl aš noriu pateikti štai tokį klausimą čia tas milijono vertės klausimas, e, kurį reikia kelti, ar uždraudus tokias medžiagas iš tikrųjų užtikrinsi mūsų žemės ūkio visos sistemos e, transformaciją, kad cheminių medžiagų būtų naudojama kaip galima mažiau. Nes, na, gal čia gal toks yra toks, e, gal tinginio variantas, uždrauskime ir tiek. Tačiau aš galvoju, kad reikia galvoti, kaip žemės ūkį transformuoti, kad jis geriau veiktų, kad būtų naudojamas alternatyvos, kurios netokios rizikingos. Tai manau, kad šiuose diskusijose galėtų mm, pasakyti, kad dvi diskusijos yra suplaktos į krūvą. Visų pirma, diskusijos, ar ši medžiaga yra kancerogeniška, Aš manau, kad mes kaip politikai nesam tie, kas e, turėtumėm pateikti nuomonę šio klausimo. Mes ne ekspertai, mes turime visą sistemą europinių lygmenių, kuri turėtų įvertinti um, tokių cheminių medžiagų tikrą vertę. Ir mūsų reglamente yra aiškus kriterijai, jei kancerogeniška tokia medžiaga yra, ji turi būti uždrausta. Jei ne. Um, reikia galvoti, kokie yra kiti argumentai, ar reikia aptęsti leidimą ar ne. Dabar kitas klausimas yra tvarus cheminių medžiagų naudojimas. Ir čia, man atrodo, turėtų būti surinktos daug geresnės diskusijos šią klausimą. Ne vien tik tai pasakyti, kad e, imam, uždraudžiam. Uh, tą cheminę medžiagą, kai, kai pavyzdžiui, net ir EFSA sako, kad tai nėra kancerogeniška medžiaga. Taigi aš noriu jūsų paklausti, ar iš tikrųjų mes diskutuojame tinkamą temą. Ar e, tikrai čia yra tinkamos diskusijos surinktos? Um... Ačiū, panas Dorfman. Na, pirmiausia, norėčiau pasidėkoti organizatoriams už tai, kad pavyko uh, mm, surenkti šią iniciatyvą, aš matau, mm, skiriu dėmesio tiek šiai iniciatyvai, tiek ir kitoms. Žinau, kad e, sunku surinkti tiek daug e, parašų. Ne, verta dabar čia diskutuoti dėl to, ar milijonas yra tinkamas skaičius ar ne. Mes patys esame tai atitinkamai patvirtinę ir todėl turėtume skirti deramą dėmesį piliečių iniciatyvai. O dabar dėl paties klausimo. Taip, aš manau, kad čia reikėtų priimti sprendimus remintis moksliniais tyrimais, o ne genami kažkokių kampanijų. Kaip sakė Irena, nemanau, kad kad mūsų leidimų išdavimai, kurie iš esmės pagristi EFSA procedūromis, yra um, paviršutiniški. Jeigu pažiūrėsime, kiek mažai per pastaruosius keletą metų buvo išduota leidimų ir kaip. Mm, retai tenka įmonėms atsimti produktus iš rinkos būtent dėl to, kad leidimų išdavimo procedūra yra nuodugni ir griežta, tai aš manau, kad šis klausimas yra tikrai sudėtingas. Nenoriu čia dabar komentuoti IRCC. Na taip, tas dabar priekaištaujama, kad tas tyrimas nebuvo objektivus, gal taip ir pagrista, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kuris rodo, kad ši kampanija yra. Uh, um, kuri yra paviršutiniška visai neseniai. Um, pas mus buvo rodoma kampanijos metu vaizdai uh, su išsigimusiais vaikais ir buvo teigiama, kad taip nutiko dėl glifosato, bet po to vėliau e, paaiškėjo, kad taip nutiko dėl cika viruso, bet jau po to niekas neišteisė teiginių, nepasakė, kad kaltas ne glifosatas, o cika virusas. Taip, glifosatas yra herbicidas. Na ir iš esmės reikia užtikrinti, kad herbicidas nepatektų į patį augalą, nes jeigu, tarkim, herbicidas patektų į obelį per e, žievą, tuomet pats medis numirs ir todėl reikia pažymėti etiketėse, kad buvo naudomas glifosatas. Tarkim, kad būtų aišku, jog vaisiai buvo apdoroti šiuo produktu. Ir ar nemanote, kad parlamentas ir elgesi atsakingai, uh, siūlydamas uh, laipsniškai atsisakyti glifosato ir ieškoti alternatyvų. Oui, merci, Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti už šią piliečių iniciatyvą. Ji rodo, kad e, demokratija tikrai veikia. Na taip, glifosato klausimas kelia tam tikrą kontroversiją ir iniciatyvos rezultatai mums e, tai primena. Na, milijonas trys šimtai tūkstančių piliečių vis dėlto yra didelis skaičius. E, ir manau, kad kiekvienas iš mūsų turime gerbti kiekvieno Europos piliečio pasisakiusio piliečio poziciją. Na, akivaizdu, kad turime ir Monsanto e, dokumentus ir JAV yra bilinėjamasi, vis dėlto e, tikimybė, kad glifosatas yra kancerogenas, yra didelė. Taip pat e, šis produktas yra įtrauktas į kancerogenų sąrašą Kal Kalifornijoje. Ir aš taip pat norėčiau e, priminti, kad e, šį savaitgalį Prancūzijos e, žiniasklaidoje pasirodė straipsnių, e, kuriuose buvo teigiama, kad purškiančią medžiagą atsiranda nemažai lygų, apie tai kalba nemažai ūkininkų. Aš taip pat manau, kad dabar Europos vaidmuo būtų rodyti pavyzdį. Mes turime taikyti atsargumo principą ir atitinkamai elgti su šio projektu. Mes turime apsaugoti piliečius. Mes turime atsakomybę piliečių atžvilgių ir manau, kad e, turime naudotis galimybę ir parodyti, e, kad mes e, atsižvelgiame į globalizaciją ir mes turime keisti savo žemės ūkio modelį, mes turime investuoti į tai, nes tikrai yra nemažai realių galimybių tą modelį pakeisti. Ir aš norėčiau paprašyti, kad komisija mums padėtų eiti šiuo keliu ir kad kitą savaitę būtų labai aiškiai balsuota dėl glifosato ir kad e, mes per artimiausius metus padėtume žemės ūkiui, žemės ūkio sektoriui pasikeisti. Manau, kad mums taip pat reikėtų atlikti tinkamą e, tyrimą, kad turėtume realių faktų. Ačiū. Ačiū dabar ponia Konečna. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai noriu padėkoti už šią iniciatyvą Nes iš tikrųjų tai yra tik viena visos dėlionės dalis. Mes Europos parlamente pateikėme daug pastabų ir prieštaravimų ir pagrindinė bėda yra ta, kad į mūsų nuomonę nėra įsiklausoma ir devynios valstybės, net ir devynios valstybės narės, kurios nori nustoti naudoti glifosit, glifosatą, nebuvo išklausytos Europos komisijos. Taigi kalbame ne tik apie piliečius, bet ir apie kai kurias valstybės narės, kurios nori nebenaudoti glifosato. Mes turime įsiklausyti į piliečius ir juos apsaugoti. Tai yra mūsų atsakomybė. Tai yra mūsų užduotis. Ir nesutinku su jumis, kad glifosatas nepatenka į maistą. Ir nariui iš Vokietijos noriu pasakyti, kad glifosato yra netgi jūsų vokiškame aluje. E, iš tikrųjų, jeigu kyla mažiausias įtarimas, kad šios medžiagos yra kenksmingos, mes turime veikti. O ką mes darome? Mes e, ignoruojame faktus ir ieškome argumentų, kodėl nereikia imtis priemonių. Aš norėčiau išgirsti argumentų, kurie mus skatintų veikti ir veikti kitaip. Ar mes turime e, tinkamų ekonominių požiūrių, tinkamų metodų dirbti kitaip? Ar nacionalinės ir tarptautinės bendrovės nepradės naudoti dar blogesnių medžiagų. Bet aš manau, kad vis dėlto yra naujų metodų, kuriuos taiko įvairios valstybės narės ir manau, kad mes žemės ūkiją galėtume išsiversti be pesticidų ir turime atitinkamai motivuoti piliečius ir valstybės narės. Ir taigi reikia pasidžiaugti šią iniciatyvą. Manau, kad tai yra viena iš daugelio iniciatyvų, kurios atvers mums akis. Ponas Afronte. Ačiū pirmininkė. Turime 1,3 milijono parašų. Taip pat buvo atlikta apklausa, kuri parodė, kad 80 procentų Europos piliečių prieštarauja glifosato naudojimui. Vis dėlto mes turime būti realistai. Po 25 dienų leidimas e, nustos galioti. Parlamentas prašo e, palaipsniui atsisakyti šios medžiagos per penkerius metus, valstybės narės savo pozicijos nepatvirtino. Iniciatyvos autoriai kelia esminį klausimą. Jie nori užversti paskutinį puslapį glifosato istorijoje. Bet manau, kad reikia mm, atsargiai čia elgtis na, ateis toks laikas, kai nebebus leidžiama naudoti glifosato ES, kai kas e, tam tikros e, galios bando drumsti e, vandenį pastarosiomis savaitėmis. Buvo apie tai diskutuojama ir plenarinėme posėdėje. Vis dėlto na, palaipsniškas e, glifosato atsisakymas reiškia, kad kažkada bus jo atsisakyta ir nebebus kito pratesimo. O jeigu kalbėtume tik apie leidimo pratesimą, tai reiškia, kad tą leidimą būtų galima pratesti vėl ir vėl. Taigi kyla klausimas, kada e, būtų visai atsisakyta glifosato. Aš manau, kad galutinio termino nustatymas būtų pergalė, o ne iššūkis. Na, kai kas čia bando e, vaizduoti, kad yra kankiniai, manau, kad Europos parlamentas per praėjusį plenarinį posėdį pasiuntė aišku signalą, bet komisija tai ignoruoja. Bet ar komisija gali ignoruoti 1,3 milijono parašų Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbėmis piliečių komiteto nariai, dėkuoju, kad atvykote pas mus, dėkuoju šią iniciatyvą, o taip pat norėčiau padėkoti ir visiems, kurie pasirašė po šią iniciatyvą, tai taip pat svarbu. Turiu du klausimus. Pirmiausia, buvo paminėta, jog Europos parlamentas patvirtino šiam klausimui skirtą rezoliuciją. E, kolega Daljų pakarto tai, ką raginame užtikrinti. Taigi klausimas, ar jums e, kaip e, iniciatyvos vadovams būtų priimtina e, palaikyti rezoliuciją, kuri sulaik, susilaukė polit, plačios daugumos iš viso politinio spektro palaikymo. Antra. Tarkim, tarkim, turint galvot, kad kartais kyla įvairių abejonių ar įtarimų, taigi ar turint tai galvoje, atsižvelgėte ir ki, kitus e, glifosato m, mm, poveikius, pažiūrėjau, jisai buvo taip pat m, e, patentuotas kaip ir antibiotikas, tiesa tai nenuskambėjo um, mm, mm, diskusijose, taip pat e, atsižvelgėte ir į tai, kad jis turi kitą neigiamą poveikį, tai yra CIP, poveikį žmogaus veikatai, kuris yra kitokio pobūdžio nei uh, karcinogeninis. Dėkuoju, ponia Peričinė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Šiandien svarbi diena nes piliečių atstovai atvyko pas mus į parlamentą, o mes, parlamento nariai, šiandien susitinkame su piliečių atstovais, taigi tai yra plačiai palaikomas ir giriamas renginys, todėl norėčiau prisijungti prie kolegų iš parlamento. Ir e, radau konstatuoti dalykai. Ir, pavyzdžiui, IAK e, ataskaita, pasak kurios e, glifosatas veikiausiai kelia vėžį ir taip pat yra ir EFSA ataskaita, pasak kurios glifosatas veikiausiai nekelia vėžio. Tačiau tai dar visai nebuvo paliesta diskusijų metu. Tiesiog buvo teigiama, jog esą trūksta mokslinių įrodymų ir dabar komisija nori pratesti leidimą dešimčiai metų, parlamentas tam priešinasi, tačiau mūsų pasipriešinimas, kaip žinia, yra grinai tik tai simbolinio, politinio pobūdžio. Na ir dabar parlamentas dalyvauja dėrybose, kurių tikslas pasiekti kiek įmanoma geriausią kompromisą. Tačiau koks yra geriausias kompromisas, kai kalba eina apie veikiausiai vėžį sukeliančią medžiagą. Na taip, 10, 15 metų gal ne taip gerai kaip 7 metai piliečiai mano, kad reikia uždrausti naudoti šį pesticidą, kol nėra įrodymų, kad jis nekelia vėžio. Ir mes pateikėme pakeitimą, kuris kurio tikslas užtikrinti, kad glifosatą būtų uždrausta, nedė, iš karto uždrausta varstoti kaip pesticidą. Tačiau parlamento dauguma šio e, pakeitimo nepalaikė. Trečiajame parlamento e, komisijos pasiūlyme nėra kalbama apie glifosado draudimą naudoti po penkerių metų, ten kalbama, daugiau, daug, kalbama apie tolimesnį jo naudojimą. Taigi aš manau, kad reikia elgtis e, nuodugniau, būti sužingesniems, nepamiršti, kad atstovame žmonėms. Pone uh, e, Hazikam, dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti piliečių iniciatyvai už pastangas uždrausti naudoti glifosatą Europoje. Taigi yra 1,3 milijonai susirūpinusių piliečių iš visų valstybių narių, tai reiškia, jog glifosadas yra ypač aktualus klausimas, ne vien tik miestuose, bet ir kaimuose. E, kai buvo pradėtas nagrinėtis šis klausimas, kreipiausi su komisijos suraginimu nepratesti leidimo, kol nebus užbaigta piliečių iniciatyva tam, kad į ją galima būtų atsižvelgta. Tačiau labai nuvylė komisaro Timerman atsakymas, jog, kuris atsakė, jog komisija negali suteikti tų garantijų, kurių pageidavo parlamento nariai. Ir kompetitingas komisaras net nematė reikalo pats atvykti šį klausimą ir susitikti su piliečių iniciatyvos atsakymą atstovais. Ir tikrai gaila, kad komisija nori prastumti, jog ir toliau būtų leidžiama penkerius metus naudoti glifosatą. Neatsižvelgiama į mokslinius įrodymus dėl neigiamo jo poveikio tiek aplinkai, tiek ir sveikatai. Tiesiog čia nusileista Monsanto lobistiniai veiklai. Na, glifosatas e, naikina vertingą biologinė įvairovė, kenkia žmonių ir gyvūnų sveikatai, Ir komisija praleidžia progą parodyti, ar ji atsižvelgia šiuos aspektus ir nepriklausomai nori apginti sveikatą, ar tiesiog šoka pagal didžiųjų koncernų dudelę, nes ši vis labiau augianti iniciatyva suteikia vis daugiau e, vilties piliečiams e, ir institucijoms ir toliau uh, tęsis pasipriešinimas uh, šio pesticido naudojimui, kol jis neišnyks iš mūsų aplinkos, iš mūsų maisto, iš mūsų kūno. Naujausi tyrimai rodo, jog gliufisatas atrodo ne vien tik tai sukelia vėžį, bet jis kartu sustiprina e, antimikrobinį atsparumą. E, Taigi, ar nemanote, jog uždraudžiant, visiškai uždraudžiant naudoti glifosatą, reikėtų žvelgti ir šiuos aspektus. Tai yra dar viena priežastis, kodėl tai šiandien turėtume padaryti. I hope when the citizens were asked these questions tikiuosi, kad kai piliečiams buvo užduoti tie klausimai, jiems buvo priminta, kad taip, galbūt glifosatas pagal PSO gali būti kancerogeniškas, bet PSO taip pat pasakė, kad e, ir e, kirptis plaukas gali būti kancerogeniška, ar sėdėti prie laužo, ar dirbti naktį, ar e, dirbti valykloje. O kava irgi kelia kancerogenišką pavojų na, kava geri, glifosato ne. Tai e, štai būtų toks atsargumo principas, e, jeigu jis būtų pritaikytas buvęs tuo met, kai buvo išrasta elektra, tai neturėtumėm dabar elektros. Iš tikrųjų, e, ši medžiaga nu, naudojama jau 40 metų. Piliečiai tikrai turėjo daug salčio su jie ir nekyla jiem jokių problemų. Vienintelė problema yra, aišku, tai asmuo, kuris daug naudoja tos medžiagos medžiagos koncentruotomis dozėmis, tai yra ūkininkas toks kaip aš ir e, jų salicis dešimt e, tūkstantį kartų didesnis nei kitų žmonių ir vis tiek jokių problemų nėra. Tikrai nėra įrodymų, kad jis kelia pavojų žmonių sveikatai. Jeigu ši medžiaga bus uždrausta, ką ūkininkai padarys? Tiesiog jie daugiau kultivuos savo dirbožėmi, gal keturis kartus per sezoną, tam, kad e, pikžalės panaikintų. Tai kas tada bus? CO2 daugiau ištraukti traktorių išmetama. Daug kas norite, kad tai būtų uždrausta irgi, kai norite, kad būtų mažiau CO2. Aišku, tuomet ir dirbožėmio struktūra susilpnės ir po to nulyjus visą dirbožėmio struktūrą prarandate. Dirbožėmio erozija žinote, kaip veikia kultivatoriai tūkstančiai uh, um, žuvėdrų paskų kultivatorių seka ir lesa visus liekus. Tai kaip tada, uh, ar jums rūpi tai? Daug kas, kad kalbate, kas kalba, uh, sakote, kad reikia uždrausti šią medžiagą, tačiau uh, aplinkui pasaulyje ta medžiaga neuždrausta, tai kokia prasmė tada? Ir galiausiai, man atrodo, viskas susiveda į tai, kad tiesiog yra išreiškiama taip neapykanta vienai e, tarptautiniai kompanijai, Monsanto, tiesiog, kuri pra, pra, prarado tą pasikeimą gal prieš 20 metų. Yes, thank you, uh, Mrs. President. Aukin. I'm represent... Ačiū. Aš e, atstovauju peticijų komitetui ir uh, Tai yra puikia iniciatyva, bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes dabar dirbame su devynėmis peticijomis, peticijų komitete dėl glifosato. Ir aš pažiūrėjau um, į tai iš kito požiūrio taško, kadangi susitelkiau tą klausimą peticijų komitete. Tai yra, kad trūksta skaidrumo ir kad yra interesų konfliktas. Ir kai jūs, ponė Bimsk, palyginote didžiulį verslą ir NVO, mane tai nustebino. Ar jūs matėte? matėte Monsanto dokumentus, kurie buvo atskleisti JAV byloje, o, kur prieš Monsanto yra pateikta visa informacija tai, toje byloje. Ar jūs matėte, apie kokius pinigus eina kalba? Aš nežinau, e, e, galime kalbėti apie e, kyšius, pavyzdžiui, apie, apie PSO komitetą, mes galime kalbėti apie tai, kad yra riptų abejonių dėl skaidrumo. Ir tikras skaidrumas yra tikrai netokia situacija, kuomet sėdė tamsioje salėje be kamerų, be nieko ir skaitai 6000 puslapių, tai neskaidrumas. Ir, tikrų, ir interesų konfliktas yra nepaprastai rimta problema ir ES ir EFSA taip pat. Iš tikrųjų, jie tiesiog skęsta piniguose ir gali mokėti, kam tik tai nori. Iš tikrųjų, aš čia sakyčiau, kad reikia naudoti ne vien tik tai atsargumo principą, kas yra numatyta teisės aktuose. Tiesiog reikia ir dar daugiau ryšto. Um, reikia, e, kaip piliečiai ir parlamentas reikalavo, kad būtų daug daugiau skaidrumo, kad tikrai e, mokslininkai, tikri mokslininkai galėtų prisidėti prie tų diskusijų. Tai yra mokslininkai, kurie yra nepriklausomi nuo tų didelių pinigų, kad tikrai galėtumėm kad žmonės galėtų pasitikėti ES institucijomis. Ačiū. Now, um, I... Ačiū. O dabar vėl suteiksiu žodį poniai Achterberg 15 minučių, kad ji galėtų atsakyti į parlamentarų užduotus klausimus. Uh, thank you very much for those. Labai ačiū už padrasnančias pastabas iš mm, daugelio parlamentarų, taip pat ir už kritinės pastabas. Aš tikrai turiu atsakyti į labai daug klausimų ir aš turiu kiek? 15 minučių. Pradėsiu nuo paskutinio kalbėjusiojo pono Agnių kuris mus priminė apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui kava, nakt, darbas naktinė pamaina ir kitas, kitus skirtingus dalykus. Manau, kad mes čia atskirti tai. Kiti parlamentarai taip pat kalbėjo apie tai, kaip, kokį sąlytį mes turime su, e, su glifosato. Ne, negerėme glifosato, tačiau um, gauname jį per uh, vandenį, 45 procentai dirbožėmio yra randama glifosato. Glifosato randama įvairiausiose vietose ir net jeigu mes jo negerėme tiesiogiai, mes vis tiek uh, jo gauname. Jūs sakote, kad tarp ūkininkų nėra už užfiksuota vėžio atveju. Atsiprašau, bet aš turiu tai pataisyti, nes mm, tarptautinė vėžio tyrimo agentūra pareiškia, ir aš pasakysiu, kodėl mes pasitikime, kad yra įrodymų dėl, vėžio, e, dėl e, žmonių vėžio susirgymų, e, pasiremiant tyrimais ir daug buvo tokių atvejų, kur tirti subjektai buvo ūkininkai. Ir aš tikrai galvoju, kad tai yra aukštos kokybės tyrimai. EFSA ir Monsanto atmeta tokius tyrimus kaip nepatikimai patikimus, bet mes galvojame, kad yra pasiremiant į AR klasifikaciją tam tikrų įrodymų apie vėžio atvejus, žmonių susirgymus. So... Pradėsiu gal nuo pirmo kalbėtojo ir iš eilės tai bus lengviau. Pone Ajusa. Uh, ar ūkininkai paremtų glifosatų draudimą, nes glifosatas duoda tiek daug naudos ūkininkams. Norėčiau Jums priminti, kad yra labai įvairių ūkininkų organizacijų Europoje, iš kurių kai kurios nori laikytis glifosato, nenori paleisti to glifosato, nors uh, jie yra priešakinėse linijose, nes yra tam tikrų įrodymų, kad e, tarp susirgusių vėžių dėl glifosato yra ūkininkų, bet uh, Yra ir tokių, kurios puikiai supranta, kad e, tos, ta, ta medžiaga bus, e, tos medžiagos bus atsisakyta ir e, tos organizacijos yra nusprendusios pasakyti, kad ne vien tik tai glifosatą reikia uždrausti, bet ir ką mes galėtumėm padaryti dėl to, kaip ūkininkai galėtų atsisakyti glifosato, perėti prie. Um, E, kitokio ūkininkavimo ir tikrai tarp daug ūkininkų yra tokia nuomonė ir viena yra Prancūzijoje, viena Vokietijoje, bent jau tokių ūkininkų organizacijų, kurios aiškiai pasisako dėl to, Ispanijoje nežinau, yra ir kitų vertinimų ir pasaulyje padaryta, ne vien tik tai EFSA ir ECA yra pasakiusios, kad trūksta įrodymų dėl glifosato kancerogeniškumo. Aš todėl norėčiau pasakyti, kodėl mes pasitikime tarptautinės vėžio tyrimo agentūros išvadomis. Iš tikrųjų, jie labai yra aukšto lygio agentūra, jie laikosi labai griežtų taisyklių, jie dirba su kruopšia trinktais ekspertais. Uh, Mm, kurios žinome, kurių pavardę žinome ir tikrai konflik, interesų konflikto nėra. Ir dirba tik tai su paskelbtais duomenimis. Uh, IARC tikrai yra labai aukštai vertinama mokslininkų bendruomenėje dėl griežtumo ir 16 kovo apie 100 mokslininkų paskelbė komentarą, kuri, kuris gina būtent glifosato klasifikavimą, kurį pateikė IARC. Ir ten pasakyti, kad EFSOS tyrimuose yra rimtų problemų. Taip pat nemažai ir daugiau mokslininkų yra IARC monografų mafiją parėmę, e, nors yra bandymų užsipulti. Aš turiu pasakyti, aišku, kad Jark ne pirmieji padarė tokias išvadas, buvo ir tabako kompanijos tiesa tokia kampanija, kai Jark um, paskelbė 2004, kad e, kvėpuojantis e, iškvėptus cigarečių dūmus taip pat um, yra pavoja Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų Europos agentūros turi pasimokyti iš JARC. Jos turi laikytis labai aukštų e, reikalavimų, taisyklių dėl interesų konflikto, dėl ekspertų parinkimo, turi dirbti tik tai su paskelbtais duomenimis. Ir e, ES patariamasis mechanizmas, tarp kitko, tai jau daro. Jie įsutiko, kad e, naudosis ti, nuo šiol tik tai paskelbtais duomenimis. Aišku, tai nepatinka galbūt visiems, bet tai yra būtina tam, kad būtų aukšto lygio pasitikėjimas tarp mokslininkų bendruomenės ir piliečių. Taip pat mus bent du kalbėjusiai šiandien apkaltino, kad mes užsipuolame Monsanto, o ne glifosatą, nes būtent ši tarptautinė kompanija išrado glifosatą ir už, užpatentavo jį. Aš noriu pasakyti, kad mes puikiai žinome, kad glifosatas yra gaminamas bent 20 kompanijų, ne vien tik tai e, Monsanto, bet mes taip pat žinome, kad Monsanto yra lyderė glifosato taip vadinamoje darbo grupėje, kuris siekia naujos licencijos, nu, leidimo atnaujinimo. Uh, Jie yra priešakinėse linijose, kai eina kalba apie mokslo tyrimus, viešas diskusijas. Mes matėme iš glifosato dokumentų, kaip jie tuo užsijima. Na ir, aišku, negali Monsanto nepaminėti, kalbėdamas apie glifosatą. Dabar, ko mes norime pasiekti, ponė Dalyto teiravosi? Uždrausti glifosatą reikštų, kad kitos toksiškos medžiagos ateitų ir jį pakeistų. Ir tada dar, o ko pasieksime, jeigu dar ir bus importuojami produktai kiti, kur galbūt bus netiesiogiai glifosatas, bet galbūt bus glifosato elementų, likučių, gal pašarai būtų pavyzdžiui. Na, Mes nenorime, aišku, kad glifosatą pakeistų tai, kažkokia kita e, cheminė medžiaga. Mm, mes aišku, ir negalvojame, kad taip iš karto vyks ir kodėl mes esame tokie optimistai, todėl, kad, na, mes galvojame, kad iš tikrųjų dabar jau aiškiai žinoma, kodėl glifosatas yra toks pavojingas, tai yra visų pirma, glifosatas yra unikalus, unikali herbicidinė medžiaga ir tikrai nėra tokios, kuri šiandien galėtų visiškai pakeisti. Aišku, valdžios tam tikros institucijos ir geležinkelio kompanijos ir net kai kurie žmonės naudoja, pavyzdžiui, gliukozinatą, na, kuris yra laikomas konkurentų ir konkurencijos sar pasakė, kad nebegali būti naudojama ši medžiaga dėl pavojaus. Taigi, net ir gamintojai sako, kad glifosatą neturėtų kuom pakeisti, nes nėra tokios medžiagos. Ir, ir, ir, ir tuomet tiesiog ūkininkai naudotų mažiau chemijos. Tai aišku, e, gamintojus neramina ir todėl jie labai įsikibę laikosi to glifosato ir be to ir gamintojų paskaičiavimais e, ūkininkų praktika pasikeis. Aišku, su tuo jie nenori taiksytis. Antra priežastis, kodėl aš pakankamai optimistiškai esu nusiteikusi, kad e, tikrai glifo, jeigu nebus glifosato, kad, kad nebus tokių žalingų medžiagų, kaip kad dabar su glifosatu. Pavyzdžiui, kai buvo su neonikotinoidais, visi sakė, kad vietoj jų tiesiog tuos ir rūšis uždraudus, um, tiesiog bus panaudotos kitos medžiagos ir tai, tokios pat kenksmingos bitėms, bitėms nebus taip gerai. O dabar mes turime Junktinės karalystės duomenis, kur parodyta, kad um, pavyzdžiui insekticidų naudojimas uh, gaminant rapsų aliejų, kur daugiausia buvo uh, poveikis nikotinoidų uždraudimo, um, ne, ne, nėra dabar daugiau naudojama kitų medžiagų. Taip pat buvo galvojama, kad neonikotinoidai paratinoidus pakeitė, e, tai kad galbūt uždraudus neonikotinoidus paratinoidų bus daugiau naudojama. Tačiau to neįvyko taip pat. Taip pat, aišku, galima kelti klausimą, ar, ar, ar ūkininkai galbūt kels klausimų dėl kitų herbicidų, gal kiti herbicidai yra dar blogesni. Kolegė Angelikė trečioje dalyje papasakos plačiau, aišku, bendrai apie visus pesticidus, pesticidų naudojimą ES, tai gal tada aš jai paliksiu tuos klausimus. Uh Toliau Julie Gerling, e, ką pasakė, kad glifosato, jeigu yra randama šlapime, e, tai yra problema. Taip, e, kiekiai maži, tačiau tai rodo, kad tos medžiagos yra mūsų organizmuose. Ir jeigu IARC teisingai, e, teisingi yra duomenys, kad yra genotoksiškumas glikosinato, tai tada nėra tokio dalyko kaip saugi riba, e, kad jeigu neviršėjama tam tikros saugios ribos, tai viskas yra gerai, glifosatas yra saugus. Uh, Taigi esmė yra tai, kad a, e, problema yra ne visuomet, ar daug ar nedaug tos medžiagos randame organizme. Toliau, dėl to, kad tik tai 0,3 procento e, mūsų gyventojų tik tai išreiškė savo nuomonę, na, aš nežinau, ar tai tikrai yra mažai. E, Mika taip pat savo įžanginėme žodėje sakė apie 70-80 procentų visuomenės nuomonės apklausose sureagavusių respondentų pasisako prieš glifosatą. Taigi ši iniciatyva, kurią mes pristatome čia, taip, aišku, jis surinko e, tik 1,3 milijono parašų, bet, bet tokia yra ES nustatyta pilie, e, piliečių iniciatyvai um, riba, tai nėra prasmės ir daug daugiau tų parašų rinkti. Bet tai dar ne viskas. Toliau ponas Hoitema ką pasakė ar chemikalų uždraudimas yra atsakymas, ar tai išsprendžia mūsų problemas? Aišku, ne, bet tai yra pirmas žingsnis. Uh, Pirmas žingsnis yra per reguliavimo aktus sureaguoti į kilantį pavojų. Ir mes tvirtai tikime, kad taip, glifosato uždraudimas, taip pat kitų cheminių medžiagų uždraudimas turi lemti e, žemės ūkio praktikos pasikeitimą. Ir tai jau vyksta. Ir Mika apie tai kalbėjo, kad jau yra tūkstančiai e, ekologinių ūkių, net ir e, tradicinės žemdirbystės ūkininkai daro pakeitimus savo žemdirbystės praktikoje. Ir iš tikrųjų visą tai galima integruoti ir iš, išplėsti į visą visą e, žemės ūkį. Aišku, tai reikalauja daugiau darbo, tai reikalaus ir daugiau e, kompetencijos ir išmanimo e, iš ūkininkų pusės. Kai kas iš ekspertų sako, kad um, tiesiog, kadangi yra tokia pigi cheminė medžiaga, tai stabdo inovacijas ir um, mokslo tyrimai, bet aš noriu pasakyti, kad ne, man atrodo, viskas priklauso nuo poreikio. Ir tol, kol e, ta pigi cheminė medžiaga egzistuoja, tol ūkininkai ją ir naudos ir neieškos kitokių variantų. Tai iš tikrųjų, manau, kad kai bus uždrausta ši medžiaga, bus daugiau darbo vietų sukūriama žemės ūkėje, bus daugiau inovacijų žemės ūkėje ir, kas yra dar labai svarbu tiek parlamentarams, tiek komisijos nariui, labai svarbu bus galvoti apie paramą ūkininkams ūkininkams. Like campaign... Na, norėčiau atmesti kaltinimą, kad ši kampanija yra paviršutiniška ir kad mes naudojamės nepatvirtintais duomenimis. Ponas Dorfman apie tai kalbėjo. Aš manau, kad mes labai rūpestingai rėmėmės moksliniais tyrimais, mes rėmėmės IARC tyrimais, nes manau, kad tai yra labai e, išsamus e, kancegeroniškumo tyrimas ir aš jau paaiškinau, kodėl mes pasitikime IARC ir nemanau, kad mes pateikėme kokiu nors nereikalingų teiginių apie glifosatą šios kampanijos metu, tokių teiginių, kurie pakenktų mūsų pastangoms. Ir taip, ponė Dorfmanai, mes manome, kad e, Tai yra atsakingas ir geras žingsnis. Tai yra, kad reiktų uždrausti naudoti glifosatą prieš nuimant derlių. Mes visiškai pritartume tokiam draudimui, nes tikrai dėl tokios praktikos lieka likučių maiste. Pone Heisenkamp minėjo neseniai atliktą tyrimą na, manęs paraštėjo apibendrinti. Na, manau, kad aš kaip tik ir apibendrinsiu. Ji paminėjo, kad mokslinės išvadas, kad kontaktas su glifosatu gali paveikti e, plačiai e, medicinoje var, var, naudojamo antibiotikų veiksmingumą. Na, noriu pasakyti, kad tai yra dar vienas tyrimas, kuris mm, prisideda prie mūsų susirūpinimo. E, E, dėl glifosato. Ir čia tai, manau, aktualu kalbant ne tik apie glifosatą, ir, bet ir apie kitus herbicidus. Ir tyrime yra sakoma, kad reguliavimo institucijos turėtų į tai žvelgti plačiau. Tai, kas yra saugu ir tinkama naudoti Europoje. Ši koncepcija laikui bėgant pasikeitė ir manau, kad ji turi ir vėl keistis, kad atsižvelgtume į nuogastavimus. Ir ypač reikia turėti galvoje, kad, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra labai didelė problema Europos Sąjungoje. Ir manau, kad komisijos narys į tai turėtų atsižvelgti. Ir baigdama galiu pasakyti, kad visos pastabos buvo labai naudingos. Esu dėkinga parlamentui už paramą. Ponas Pots ir kiti mums priminė, kad parlamentas paprašė e, uždrausti glifosatą, norėtų dalinio draudimo dabar, o po penkerių metų visiško draudimo. Mes džiaugiamės šią parlamento poziciją. Mūsų pozicija ir manau, kad ir Europos piliečių iniciatyvos atstovavimo pozicija yra ta, kad glifosatas turi būti uždraustas dabar. Mes manome, kad parlamento pozicija yra politinis kompromisas tai, ir tai yra pati pažangiausia egzistuojanti pozicija ir labai tikimės, kad ji prisidės prie bendro kompromiso Europos Sąjungoje. Ačiū. Now... Ačiū. Dabar noriu pakviesti ponę Sabinę Juolikė. Ji yra Santė generalinio direktorato maisto ir pašarų saugumo bei inovacijų skyriaus direktorė. Penkios minutės. Ačiū, pirmininkė. Diskusijų pradžioje komisija norėtų akcentuoti, kad ir rizikos vertinimas, ir glifosato tvirtinimas e, šiems dalykams yra taikomos procedūros ir kriterijai, kurie yra numatyti ES pesticidų teisės aktuose, kurios patvirtino yra patvirtinęs parlamentas ir taryba. Ir šių teisės aktų nuostatose numatyta žmogaus, gyvūnų, sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad tų teisės aktų nuostatos yra grindžiamos atsargumo principu. Taigi atsargumo principas yra neatsiejama tų teisės aktų nuostatų dalis. Tai reiškia, kad kai yra pateikiama paraiška ir kai yra vertinama paraiška dėl aktyviosios medžiagos, tokios kaip glifosatas leidimo pratesimo, e, teisėkuros institucijos gali veikti, jos tvirtina teisės aktus arba leidžiančius pratesti leidimo galiojimą esant tam tikroms sąlygoms, arba nusprendžia nepratesti e, leidimo naudoti aktyvėje medžiagą. Ir teisės aktai leidžia e, pratesti leidimo galiojimą, jeigu yra tenkinami kriterijai. O taikydama reguliavimo procedūrą dėl glifosato komisija neaptiko jokių šio teisės akto įgyvendinimo spragų e, ar trūkumų. Žinoma, čia keliamas klausimas, kodėl ES neuždraudžia ir nesiūlo uždrausti glifosato. Pasakysiu labai aiškiai, nėra mokslinio ar teisinių priežasčių, kurios e, paremtų glifosito draudimą pesticidų teisės aktų kontekste. Europos piliečių iniciatyva ir jos autoriai šiandien kalbėjo apie didelį pavojų žmogaus sveikatai sakė, kad glifosatas kelia tokį pavojų. Glifosatas buvo išsamei ir nepriklausomai įvertintas valstybėse narėse, įvertino Europos maisto saugos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra. Ir visais atvejais išvada buvo ta pati. Glifosato priskirimas kancerogeniniams medžiagoms nėra pagristas. Be to, rizikos vertinime buvo padaryta išvada, kad kai glifosatas yra naudojamas remiantis gerą žemės ūkio praktiką, jis nekelia pavojaus žmogaus ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai. Nacionalinės institucijos kitose jurisdikcijose, pavyzdžiui, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje, Naujoje Zelandijoje, Pavyzdžiui, tai, e, FAO, taip pat Pasaulio sveikatos organizacija e, per susitikimus dėl pesticidų naudojimo padarė tas pačias išvadas. Tai reiškia, kad JARC, tai yra tarptautinė vėžio tyrimo agentūra, yra vienintelė tarptautinė institucija, kuri turi kitokią nuomonę dėl mm, glifosato e, kancerogeniškumo. Kancer, kancer, kancer, kancer, kancer, kancer, kancer, kancer, išsamus, at, atlikus išsamų vertinimą šiuo metu nėra pagrindo kvestionuoti e, ES atlikto glifosato mokslinio vertinimo ir išvadų pagristumo ir ES galiojančių procedūrų. E, tinkamumo. Todėl komisija e, valstybėms narėms pateikė pasiūlymą pratesti leidimo glifosatui galiojimą penkeriems metams. Norėčiau e, priminti ir dar vieną raginimą, kurį patikė ir šis parlamentas. Tai yra laipsniškas glifosato atsisakymas. Noriu akcentuoti, kad e, dabartiniuose teisės aktuose ir esant mano minėtoms sąlygoms nėra nuostatos, kuri leistų numatyti galutinę e, glifosato atsisakymo datą. Tačiau aktyviosios medžiagos glifosato leidimo pratesimas suteikia kitokių galimybių ir iš tikrųjų verčia mus naudotis kitokiamis galimybėmis. Tai reiškia, kad po vienerių metų valstybės narės turės iš naujo įvertinti e, visų jų rinkoje esančių produktų leidimus. Tai reiškia, kad valstybės narės turės atsižvelgti į visas papildomas sąlygas, kurios yra išdėstytos komisijos pasiūlyme. Pavyzdžiui, reikia ypatingą dėmesį skirti e, gruntinio vandens apsaugai, taip pat reikia e, galvoti apie šios medžiagos e, naudojimą viešosiose erdvėse arba, pavyzdžiui, tos medžiagos naudojimą prieš nuimant derlių ir atliekant šios vertinimus, visus šios vertinimus reikės atlikti, šias sąlygas reikės įvertinti prieš sprendžiant dėl pratesimo. Ir dar norėčiau e, grįžti prie vienos pastabos, kurią pateikė ponia Auken. Nežinau, ar gerai ją supratau. Berots buvo pateiktas pasiūlymas. Na, berots buvo sakoma, kad e, atliekant ES vertinimus buvo kišininkaujama. Aš norėčiau komisijos vardu, savo vardu ir kolegų vardu griežtai atmesti bet kokius tokius teiginius. Ačiū. Pone Achtenberg, ar norite trumpai sureaguoti į tai, ką pasakė komisija? Vienu sakiniu, turite vieną minutę. in just one sentence, yes, I would. Na, vienu sakiniu norėčiau pasakyti, kad nesažininga yra leisti sprendimą dėl produktų, kuriuose yra glifosato, palikti valstybėms norėms. Kodėl? EFSA sakė, kad tie preparatai e, gali būti dar pavojingesni nei pats glifosatas ir tai patvirtina atlikti nepriklausomi tyrimai. EFSA sako, kad tai reikia įvertinti, bet kila klausimas, kaip valstybės narės tai įvertins. Jos neturi duomenų, taip pat nėra e, duomenų reikalavimų dėl atskirų produktų vertinimo, dėl jų kancegeroniškumo vertinimo. Taigi nėra vertinamos šios produktų savybės. Ir kai Monsanto pasakė, kad e, jį atmeta vartotojų e, nuogastavimus, tai ES tokių nuogastavimų, piliečių nuogastavimų negali atmesti. Tai yra dar viena priežastis uždrausti glifosatą. Ačiū. Mm, baigiame šį diskusijų raundą. Dabar periname prie kito diskusijų raundo. Aptarsime antrąjį iniciatyvos tikslą. Tai yra keisti ES pesticidų mokslinių vertinimų procedūras. Šį tikslą pristatys ponas Helmut Burčer, jis atstovauja piliečių komitetui. Taigi dabar, negaiždama laiko, suteikiu Jums žodį penkios minutės. Okay. Guten Tag. Labadiena. Norėčiau pasisveikinti su visais dalyviais, dėkoju galimybę už pasisakyti. Mano vardas yra Helmut Burčia, esu biochemikas ir dirbu uh, uh, Austrijos žemės draugų 2000 e, agentūroje. Taip pat esu knygos uh, Liufasakto sektuvas autorius, ten kalbama apie glifosato poveikį ES taip pat ir apie procedūras bei apie procedūrų trūkumus. Uh, Europą. Taigi Europos parlamentas, komisija ir valstybės narės 2009 metais patvirtino jau pesticidų reglamentą ir savo laiku tas reglamentas buvo labai įvertintas kaip naujas rimtas žingsnis link gilesnės aplinkosaugos. Viena vertus tai yra dėl to, kad ten pasirinktas rizika grindžiamas metodas, tai yra medžiagos, kurias gali skirti um, vėžį, gali turėti kitų neigiamų poveikių, neturi būti, ne, ne, joms neturi būti leist, išduotas leidimas naudoti kaip pesticidą. Tačiau paviešinti tyrimai, nepriklausomi tyrimai, turi būti įtraukti vertinant sistemą. Nuo 2011 metų dėl šių naujų pakeitimų jau rengiant pirmąjį pranešimo projektą 13 metais veikiausiai būtų buvę pripažinta, kad glifosatas veikiausiai kelia vėžį ir jam nebūtų išduodamas leidimas. Jeigu jam nebūtų išduoti leidimai, nešėdėtume šiandieną, tačiau šiandieną susirinkome ir tai rodo, jog glifosadas yra geras pavyzdys, iliustruojantis tai, kad leidimų išdavimų procedūros neveikia tinkamai ES. Iš tikrųjų, e, institucijos nesižvelgia į riziką nukreiptą metodą, riziką grindžiamą metodą. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie tyrimus, kurie įrodo, jog glifosadas neigiamai veikia ir DNR. Pavyzdžiui, yra tyrimų, 3 iš 4 tyrimų rodo, kad glifosadas neigiamai atsiliepia e, DNR. Ir todėl ne, net ir pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad šis pesticidas neigiamai atsiliepia genams. Tačiau Pirmiausia, EFSAS tyrimė atsižvelgta į gamintojų pareiškimus, o gamintojai pareiškia, jog visi tie tyrimai, visi be šimčių, nėra patikimi, nėra, nėra e, įtikinantis ir jais negalima pasiremti. O, pavyzdžiui, Vokietijos rizikos vertimo institutas dėl man nesuprantamų priežasčių visiškai ne, atsisakė atlikti nepriklausomą to tyrimo vertimą, o vietoj to institucija pas, pasitenkino gamintojų vertinimais ir interpretacijomis. Tai jį padarė rengdama savo ataskaitą ir nebuvo uh, jokių komentarų liečiančių mokslinis tyrimus tiek. Iš viso turiu 64 puslapių ataskaitą, gal jų reikia čia parodyti ir akivaizdu, kad e, šiuo atveju buvo viskas nukopijuota tiesiog iš gamintojų parengto ataskaitų. Tai reiškia, jog procedūros nepasitvirtino, reikėtų išsiaiškinti dėl kokių priežasčių. Kitas dalykas yra tai, kad atsakomybė buvo perduota e, šaliai, kuri susiduria su interesų konfliktais. Tai yra, gamintojai turi įvertinti, ar jų tyrimai, ar kitų, kiti tyrimai um, įvertins jų produktą kaip pavojingą. Ir šią problemą dar aštrina ir gamintojų tyrimai. Nes, pavyzdžiui, dėl verslo paslapties nėra viešai aptariamos gamintojų atliktos, atlikti tyrimai ir ataskaitos. Bet manau, kad procedūriniams problemams yra e, sprendimas, čia net nereikia pasitelkti tarybos. Čia atkreipsiu dėmesį į tuos pakeitimus, kuriuos uh, siūlome kaip iniciatyvą. Pirmiausia, užtikrinti, kad e, sutar, pagal sutartį dirbančios laboratorijos nebesusidurtų su interesų konfliktais. Tai yra, kad ne gamintojas ir jo nusamdytos laboratorijos atliktų tyrimus ir vertimus, o nepriklausoma institucija. Ir tokiu būdu bus užtikrinta kokybė. Antras pakeitimas. Visi e, tyrimai atliekami su, uh, tinkamai su teisinė baze turi būti paviešinami. Be to, reikėtų užtikrinti prieigą prie visų neapdarotų duomenų ir tyrimų turinio. Ir tokiu būdu bus užtikrinta, kad tos reguliavimo pagrindų grindžiamos tyrimai studijos būtų aptariami ir mokslininkų tarpe. Ir tokie tyrimai visuomet turi būti nepriklausomai, nes likščiol mokslininkai galės vadovaudomėsi strateginiais sprendimais nuspręsti, kam jie pateiks vertinti savo tyrimus. Na ir jeigu žengsime šiuos žingsnius, manau, kad tuomet žmonės Europoje galės pasikliauti Europos leidimų išdavimo procedūromis. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį e, parlamento nariams ir pirmiausia Ponas Gizekė. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir už paaiškinimus. Manęs priblaškė štai, kas visai neseniai Vokietijos viename laikraščiai buvo parašyta, kad Kristofas Partė vienas iš e, mokslininkų, kuris PP užsakymą parašė tą IRC tyrimą ir kad jis e, gavo tūkstantį dolerių iš advokato, kurie iškelia kaltinimus Monsanto ir pateikė į teismą. Taigi tenais teigiame, jog reikia pasiklauti jas e, tyrimais, tačiau, tiesą sakant, jai tiems mokslininkams buvo sumokėti pinigai. Taigi kyla klausimas, ar galima pasikliauti tais mokslininkas, jeigu tyriai gavo e, pinigų iš advokatų, klausimas yra ar jie nepriklausomi. Aš manau, kad atsakymas iš karto aiškus. Antras dalykas dėl procedūrų. Tai, tiek, tai liečia tiek e, glifosadą, tiek ir futurum, endokrinius sukėlimus nebesukeliant čia medžiaga. Taigi šiuo atveju reikia vadovautis principu, kad e, toksiškumas priklauso nuo dozės. Tai reiškia, jog reikia atlikti tinkamą rizikos vertinimą. Taigi kyla klausimas, ar rizikos potencialas iš tikrųjų įtrauktas į tyrimą, į tai atsižvelgta, nes nemanau, kad verta rengti emocingas diskusijas e, parlamente, nes aš manau, kad reikėtų leisti nepriklausomai dirbti e, mokslininkams, o po to jau racionaliai vertinti jų darbo rezultatus. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Kadenbach. Dėkuoju, ponę Burčerį už jūsų trumpą pasisakymą ir noriu pasveikinti visą komandą iš Europos e, piliečių iniciatyvas, nes tikrai įspūdinga, kaip per tokį trumpą laiką pavyko surinkti 1 milijoną 300 tūkstančių parašų. Nepakanka vien tik tai žmonėmis kalbėti, čia reikia daugiau pastangų, sutinku. Turiu du klausimus. Pirma, kaip laikomas um, procedūrų reikalavimų ir taip 2009 metų 11.07 e, reglamento 8.5 straipsnio dėl uh, procedūrų laikymosi. Jūs pats minėjote, kad tai yra problema ir sutinkate, kad e, primant sprendimus reikėtų įdėkti, pavyzdžiui, vertimo tarp ekspertų, tarp kolegų elementą. O antras, sutinkate, jog pramonė ir toliau turėtų teikti atitinkamus duomenys EFSI ir taip užpildyti egzistuojančias spragas. Ir po to veikliosios medžiagos neturėtų būti tvirtinamos, joms išduodami leidimai. Na ir pabaigai. Uh, Labai džiugu, kad dirbu Europos parlamente, nes esu tikra, kad esame skaidriausiai dirbantis parlamentas pasaulyje. Kaip matote ir kaip nuskambėjo iš diskusijų, nėra vienalytės pozicijos pas mus, nuomonės labai įsiskiriasi. Ir todėl labai paprašyčiau. Uh, reaguojant, atsižvelgti, kas ką sakė parlamente, kas už ką balsuoja tam, kad 2019 e, metais balsuojant e, už rinkimuose į Europos parlamentą atsižvelkite, kas už ką pasisako, nes mes čia atstovavome jūsų interesams ir negalime sakyti, ta Europos Sąjunga ar tas Europos parlamentas. Ne. E, tai kalba eina apie kiekvieną pavienį parlamento narį, kuris atstovauja piliečiams. Todėl noriu paraginti, pasirūpinti, kad balsuotumėte tikrai už tuos par narius, kurie tinkamai atstovauja jūsų interesams. Tikiuosi, kad tikrai tai bus padaryta ir tikrai bus atidžiai vertinta, už ką balsuojama. Antra. Na toliau. Pone Frantuas Brostet, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš puikiai suprantu, kad yra išsakoma kritikos uh, dėl leidimų išdavimo sistemos, dėl atliekamų tyrimų, vertinimų, interesų konflikto, aš viską suprantu. Bet aš manau, kad reikia vis tik tai ir suprasti, kokia yra ir europarlamentarų pozicija, kuomet mes klausomės ekspertų, mes, na, mums sudėtinga yra susiformuoti poziciją, nes vieno ekspertų nuomonė tokia, kito tokia, mes turime pasiremti agentūrų išvadomis. Ir aišku, kritikuojamas yra agentūros, kartais ir EFSA. Uh, E, e, man atrodo, kad čia tikrai reikia padirbėti, reikia suteikti daugiau priemonių mūsų agentūroms, kad jos galėtų būti visiškai nepriklausomas. Ir kai eina kalba apie interesų konfliktą, reikia suprasti, apie ką eina kalba. Uh, jeigu atmetame kažkokius ekspertus, teikdami, kad gali būti interesų konfliktas, realiai kartais ekspertų grupių kokybė nukenčia. Ir daryti leisti teikti tokius priekaštus, kad kartais ekspertai yra iš gamintojų, iš pramonės pusės. Na, ne visada yra teisinga taip sakyti. Kartais yra iš tikrųjų ekspertų iš gamintojų, iš, iš, iš pramonės pusės, nes gerų ekspertų, nes jie tikrai išmano produktą, žino, apie ką eina kalba. Uh, Tai galbūt reikėtų galvoti apie teisės aktų reformą dėl mūsų agentūro darbo, kad mūsų agentūros galėtų kaip galima ne, labiau nepriklausomai dirbti. Ir Aišku, reikia būti atsargiems dėl įvairių ideologinių pozicijų, kai kalbama apie interesų konfliktus. Now, madame... Labai ačiū. Dabar ponė Lopės Bermejo. Gracias, buena... Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad surinktas šiandieną šis klausimas ir yra galimybė pasikeisti nuomonėmis. Komisija ir EFSA pasiremė e, paviešintais ir nepaviešintais duomenys tam, kad atliktų savo vertinimus. EFSA nurodė, jog peržiūrėjo papildomos pramonės atliktus tyrimus, tai aišku, nepaviešinti tyrimai, tam, kad e, būtų nustatyta, kad e, veikiausiai nekeliamas vežys. Dauguma šių tyrimų rezultatų nėra prieinami, nežiūrint to, jog buvo nesikį prašyta suteikti galimybę susipažinti ir vis dėlto ir toliau nėra daug, galimybės su daugeliu su jais susipažinti ir vertinti, ar tikrai yra vėžio rizika. Taigi, Dauguma klausimų skirti komisijai, tačiau norėčiau sužinoti ir iki kada toliau tęsis šis neskaidrumas, iki kada nebus įmanoma susipažinti su tyrimais. Taip pat norėtų susižinoti, ar galima bus galiausiai susipažinti su, su teisingumo teismo tyrimo, kad negalima neleisti susipažinti su domenimis, dengsantis verslo paslaptimi, nes tiesą sakant, vartotojų sveikata yra svarbiau negu pramonės interesai. Ir nesikį teko matyti šiame parlamente, kaip pramonė įtakoja komisijos primamus sprendimus. Ir visai e, tai demonstruoja ir Dieselgate skandalas. Taigi, atrodo, kad pramonė nusprendžia, kokia valstybė narė atliks mokslinius tyrimus. Ir tikrai reikia pakeisti procedūras ir pabaigai dar vienas klausimas. Yra nemažai tyrimų, kuriuose pabrėžta, jog e, glifosadas veikiausiai gali neigiamai atsiliepti ir e, endokriniai sistemai. Ir komisija daugybę metų pažydžia savo pačios teisės aktus, bandydama mm, netižvelgti į mokslinius rezultatus. Taigi norėtųsi sužinoti, kokia yra tyrimų padėtis dėl neigiamo glufosado poveikio endokrininiai sistemai. Tiesą sakant, Tiesą sakant, jeigu pasivaikščiosi palakus, pasivėsi, kad net nei vabžių nėra, nei paukščiai gėda, visi miršta. Taigi, iš tikrųjų, jeigu norime, e, kad pasikeistų padėtis, reikia atsisakyti pesticidų. Dėkuoju. Mr. Zulio. Panazula. Grazie, prezidente. Io per l'ennesima volta mi rivolgo. Ačiū pirmininkė. Entai kartą kreipiuosi į poną Andriukaitį su labai paprastu klausimu. Kiek svarbos jūs teikėte piliečių sveikatos apsaugai? nes e, tikrai kyla rimtas nerimas. Man atrodo, kad mes pasiklystame biurokratijos labirintuose, ten toks reikalavimas, ten tokia kliūtis ir taip toliau, tačiau pamirštame tai, kas yra svarbiausia, tai yra piliečių ir, ir, ir sveikata ir aplinkos apsauga komisija sako, kad neturi jokios kitos galimybės, kaip tik tai tvirtinti anksčiau priimtą sprendimą, nebent šiandien būtų priimtas. Uh, sprendimas. Man atrodo, kad viena vertus mes turime Mm, tokį judėjimą kaip e, šis piliečių judėjimas, iniciatyva, kuri reikalauja uždrausti glifosatą, kuris yra pavojinga medžiaga, kaip ten besakytum, ir yra, sakykime, komisija, kuri slepiasi už administracinės visos e, naštos sudėtingumų ir taip toliau. Taigi mes turime piliečių judėjimą ir turime institucijas, kurios atstovauja piliečiams, kurios, kurie jas iš, išrinko ir um, komisija, kuri atstovauja piliečių interesus. Aš suprantu, kad e, iš administracinio požiūrio taško yra sudėtinga viską padaryti, tačiau um, Juk eina kalba apie tokius iššūkius kaip piliečių sveikata. Tai, man atrodo, sprendimas visiškai aiškus. Atsisakome glifosato tai, kad trūksta teisinių ir techninių priemonių, kad komisija susidūrė su aklavėt ir taip toliau, manęs tai nedomina. Aš noriu, kad šiandien būtų priimtas sąžiningas sprendimas. Jeigu taryba negali išbristi iš aklavėtės, ką darys komisija? Komisija toliau slėpsis už administracinių sunkumų preteksto. Grazie, Presidente. Eh, Abbiamo già sentito diversi colleghi. Eh... Pane Evi. Ačiū pirmininkė. Mes girdime labai skirtingų nuomonių, skirtingų pozicijų, o aš norėčiau priminti vieną elementą. Glifosatų darbo grupė grupė, kurią suformavo Monsanto, sureagavo, e, kai Europos parlamentas priėmė savo paskutinę rezoliuciją ir Monsanto mm, turėjo drąsos kreiptis į komisiją ir e, kai kas iš kolego apie tai taip pat pasakė, kad na, diskusijos nevyksta racionaliai, kad jos nėra paremtos ar, uh, e, moksliniais tyrimais. Tai yra tiesiog grinas Monsanto melas. Šių diskusijų pagrindas būtent ir yra a, moksliniai elementai, tai yra glifosato pavojingumas. Ir mes turime aiškius patvirtinimus. Vyksta tyrimai ir, ir, ir JAV byla a, dėl Monsanto. Neužmerkime akių visą tai. A, kai kurie moksliniai tyrimai a, buvo pakoreguoti ar parengti netgi um, tų, kas gamina glifosatą. Aišku, glifosatas buvo patvirtintas dar 70-metį ir mes šiandien dar jį naudojame. Štai mano paveikslėlis, kur rodau, kiek yra um, herbicido, kok, herbicido, kokie yra kiekiai, koks yra mūsų sąlyčio E, sąlyčio su jais mastas kokia yra žala. Ir dėl e, glifosato darbo grupės, tai na, galime pasakyti, kad tai yra tiesiog sena darbo technika, čia nieko naujo dėl glifosato neišrasta. Tiesiog aš noriu paraginti komisiją veikti drąsiai ir stipriai ir atsisakyti glifosato. Um, baigiame europarlamentarų klausimus, o dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentui, ponui Burčeriu, e, kad jis galėtų atsakyti į tas klausimus. 15 minučių jums, prašom. Danke für diese. Ne, aš pagalvoju. Dėkuoju šis labai įdomus klausimas. Bandysiu iš eilės juos atsakyti. Pirmiausia, Pono Gizekė klausimas. Jis, rodos, tiravosi dėl AJK vertinimo patikimumo. Ir buvo nurodyta, kad e, Kristofas Patie veikiausiai yra gavęs 100 tūkstančių e, JAV dolerių, kaip nurodo aplinkosaugininkai. Ir tam, kad e, ir jis dirbo JAV. E, konsorciumui kaip ekspertai. Taip, jis, jis nebuvo iš tų 17 atrinktų ekspertų, kurių, kuriuo atveju buvo užtikrinta, kad jie neturėjo interesų konfliktų, jis buvo patarėjas, konsultatas ir jis buvo vienas iš nemažai dirbusių ekspertų, kurie buvo pasitelkti mm, kaip ekspertai e, Monsanto dokumentų byloje, juos pasitelkė e, įvairios e, advokatų kontoros, kurios pasitelkė ekspertus ir taip mokėjo tiems ekspertams. Ir beje, Kristofas Patie gal, veikiausiai gavo netgi mažiau negu kurie jo kolegos mokslininkai. Taigi, mm, jis buvo vienas iš tų ekspertų, kurių tikslas e, buvo apskritai pasitelkti tam, kad būtų sabėjota AJEK nepriklausomumu ir sažiningumu. Taigi, jeigu pasižiūrėtume šios priekaištus, tai nesikė juos kleiti Reuters žurnalistai ir jie yra visiškai nepagristi ir netgi nesusijęs su rimta žurnalistinė veikla. Pavyzdžiui, vienas iš priekaištų buvo štai koks. Esa Ajak. E iš galutinės ataskaitos pašalino tas, tuos, tas pastabas, kurios buvo ataskaitos projekte. Ir esą, tose pastabose buvo pažymėta, kad e, gali kelti vėžį um, glifosatas. Ir beje, Monsantas 90-metyje iš tikrųjų atliko tyrimus ir jeigu statistiniu požiūriu viską vertintume, galima būtų konstatuoti uh, vėžį sukelinti poveikį. Taip, buvo priekaištaujama, kad uh, E, taip nebuvo atsižvelgta į tą tyrimą, tačiau tai buvo visiškai kitas Monsanto užsakytas tyrimas, jis visai nebuvo komentuotas ir tai yra tiesiog vieno autoriaus iš 90-mečio nuomonė ir mokslinių požiūrių tai visai net negalima pagrysti ar komentuoti. Tačiau to ponas Gizekė dar išsakė štai kokį pageidavimą ir jis mane beje pribloškė. Taigi atrodo dabar ko ne siūloma atsisakyti uh, rizikos grindžiamų metodų, juos abejojama. Tikrai labai E, perpečiau to nedaryti, nes kai kalbam apie potencialumą, iš tikrųjų kalbame e, rizikos metodą. Ir 2009 metais yra didelis parlamento ir valstybių narių pasiekimas. Patvi, tai yra tai, kad buvo patvirtintas tas reglamentas, kurio tikslas užtikrinti kiek įmanoma geresnę žmonių sveikatos apsaugą, remintis tais moksliniais kriterijumais. Antras e, ponios Kadenbach klausimas, trumpai jį atsakysiu. Ji norėjo sužinoti, ar manome, ar tas peer review, tai yra vertinimas e, tarp kolegų, turėtų būti vienintelis vertimo kriterijus. Nemanau, kad tai atitinka mūsų kaip iniciatyvos reikalavimus. Reikia viešinti tik tais pripažintų tyrimų rezultatus. Uh, Tačiau vėlgi kitas dalykas tai yra, e, tai yra tie tyrimai, kurie atliekami sutinkamais moksliniais tyrimais, kuriuo atveju nėra bejonių, kad jie gali būti suklastoti ir labai svarbu, kad tos tyrimus užsakytų ne patys gamintojai, kuriuos atliktų pagal užsakymus lab, gamintojų apmokamos laboratorijos Ir labai svarbu, kad tos tyrimus atliktų nepriklausomos laboratorijos. Tai yra, kad tos tyrimus susakytų be kitako ir nesuinteresuotas, nepriklausomas subjektas. Trečias dalykas. Ponios Kacetė klausimas. Ji mane, kad šiaip jau viskas priklauso nuo ekspertų nuomonės ir agentūra EFSA yra kritikuojamas ir ar tokia kritika yra pagrista. Galiu atsakyti štai kaip. Man nesiki keista pasirodo, jog nesiki buvo kartojama, jog visiškai nebejojama, jog procedūros vyko tinkamai, sutinkamai su galiojančia tvarka. Taip sakė ir ponas e, komisaras Andriukaitis, tai nuskambėjo ir iš salės, tačiau faktas lieko faktu, jog 11 straipsnėje numatyta, kad privaloma tvarka tyrimas turi būti nepriklausomas. Ir jeigu uh, tyrimas atliktas taip slaptai, kad jeigu uh, į tai visiškai neatsižvelgta, tai 4330 puslapio ilgumo BFE ataskaitoje, tai kodėl uh, tame skirioje, kur kalba eina apie neigiamą poveikį DNR, tai yra tik vienas sakinys. Ir tiesą sakant, tenka tik konstatuoti, kad viskas buvo nukapijuota iš gamintojų tyrimų. Ir kol parlamentas ir komisija neskiria dėmesio šiai problemai, kol teigia, kad nebuvo nukapijuota, tai nebus gerai. Čia svarbus dalykai, apie kuriuos aš kalbu. Dar nuskambėjo antras įdomus ponios Kruset iškeltas klausimas dėl interesų konfliktų. Visiškai jums pritariu, dėl to negalima visiškai atmesti interesų konfliktų, kai kalba eina apie pramonę. Taip, pramonė turi savo rankose unikalių žinių, kurias turi tik tais ji bet pramonė tam tikras užduotis gali perduoti tretiesiems, be kitako ir institucijoms. Tarkim, tais atvejais, jeigu pramonė tikrai susiduria su rimtu interesų konfliktu, nes taip. Įmonė gali tiesiog savo pasakyti, kad taip, uh, Galbūt e, atlikdama tyrimą aš pasižiūrėsiu, kaip čia pasuktos rezultatus, kad iš, išgyvenčiau kaip įmonė. Tai yra įmonės interesas. Ir tikrai nereikėtų pamiršti įmonių interesų konfliktų, kai atliekami tyrimai. Kitas klausimas dėl nepakankamo skaidrumo. Tai yra E, dėl gamintojų atliekamų tyrimų neskaidrumo. Nors manome, kad jeigu gamintojai atlieka savo tyrimus sutinkamais atitinkamais reikalavimais kriterijais, jie visai yra prasmingi. Tačiau visiškai neprasminga yra tai, kad e, dangstantis verslo paslaptimi, konfidencialumu, neatskleidimi tokie tyrimai. Ir, pažiūrėjau, tai jau pripažinta, 16 metais e, ponas komisaras Andrikaitis rado labai įspūdingų žodžių, kalbėdamas aš apie šią problemą, kilo klausimas, ar reikia toliau taiksyti su šią padėtimi. Aš manau, kad atsakymą turi duoti politika. Europos piliečiai tiesiog nesupranta. Tenka man nuolatos konstatuoti, tarkim, keliaujant, bendraujantis žmonėmis, aptarėt mano parašytą knygą ir kai žmonės sužino, jog tie tyrimai, kurių tikslas įrodyti, jog produktai yra saugus, kad tie tyrimai yra slapti ir neviešinami, jie kiekvieną sykį, ko ne iš koto virsta. Taigi, tikrai, tokiu būdu nelaimėsime žmonių pasitikėjimo. Bet to yra labai aiškių ir teismo išvadų. Pavyzdžiui, teismo teismo atitinkamas sprendimas ir, pavyzdžiui, 16 metų lapkričio mėnesio teisingumo sprendimas, man rodos, jis yra susijęs su Aruso konvencija ir be kitako numato, kad e, visi klausimai susijęs su pesticidais ir pesticidų likučiais turėtų būti prieinami visuomeniai, būtų vieši. Ir aš manau, kad tai yra tas pagrindas, kurio remintis galėtume panaikinti e, įmonių verslo konfidencialumą. Na, o dėl likusių nuskambėjusių pasisakymų, tai te galiu tik tais pritarti, pažiūrėjau, štai kam. Panas Ciulio minėjo, jog trūksta um, nuodugnių diskusijų kai būtų kalbama apie turinį. Man jau dvi metai trūk, atrodo trūksta tokių diskusijų, nes su labai mažom išimtim tokių diskusijų nėra. Tikrai visiškai neprimtina, kad Vokietijos rizikos vertimo institutas dviejus metus beveik be pasipriešinimo skleidė gandus, esą jam buvo pavesta atlikti rizikos vertinimą ir e, e, tai bus atsižvelgta primant sprendimus dėl karcogeniškumo. Nes nesiki šio instituto atstovai tai minėjo interviu su laikraščiais ir tai patys galite perskaityti, nes institutas, e, atsakydamas į Vokietijos Bundestago paklausimą 15 metų rugsė mėnesį, tai taip pat minėjo, pagrysdamas, kodėl šis institutas priejo kitų rezultatų nei Pasaulio sveikatos organizacijos e, vėžio tyrimo institutas. Ir, pavyzdžiui, tas Pasaulio sveikatos institucijos įžangoje minėjo, jog tyrimuose su gyvūnuose rasta įrodymo, jog e, šis pesticidas gali kelti vėžį. Na, o Europoje yra labai panaši, beveik identiška grėsmių klasifikavimo sistema, labai panaši į pasaulio sveikatos uh, organizacijos taikoma sistema ir, pavyzdžiui, pesticidų reglamente pagal šią sistemą reikia nuspręsti, ar šis pesticidas kelia vėžį e, gyvūnams. Ir jeigu taip, tuomet negali būti išduoti leidimai. Na ir šis veiksnys yra vienas iš didžiausių naujovių 2011 m. 1107 reglamento naujovių. Tačiau e, labai sąmoningai neatsižvelgiama į šį aspektą. Ir manau, kad tai ir yra didžiausia problema. Nes dangstydamėsi melais, pasiremdami melais, mes negalime formuoti prasmingos politikos. Beje, EFSA Direktorius viename interviu taip pas, pasakė, kad kalba eina apie vėžio riziką. Ir jeigu pasižiūrėtume į tyrimų rezultatus su pelėmis, tai e, galbūt jų atveju yra e, vėžio rizikas, bet žmonėms ji nekyla. Tai čia tikrai netinkamas pagrindas mūsų teisės aktams. Na ir pabaigai. Kas yra mokslas? E, kam kas laikytina mokslu, nes pramonė ir neretai ir institucijos dažnai teigia, esą yra atliktas mokslinis tyrimas, atliktas mokslinis vertimas, yra faktai ir jais reikia vadovautis. Tačiau kitas dalykas, ar tikrai pagristi tie moksliniai faktai ir tyrimas, jeigu yra kažkas tik tais nukopijuota, ko ne iš Monsanto ataskaitų, kur ten yra tiek nesąmonių prirašyta, kad tai visiškai nesusijęs su mokslu. Jeigu norime primti sprendimus remdamėsi moksliniu pagrindu, reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, ar tai iš tikrųjų yra AJAK, ar tai yra tikrai uh, yra įtikinanti institucija ir jo, atik, įtikinantis tyrimas ir jo rezultatai. Ar čia yra Monsanto ir kiti, kurie užsakė šį e, tyrimą ir ar iš tikrųjų čia su bandama sužaisti emocijomis. Aš beje m, turiu mokslininko išsilavinimą, 15 metų dirbu nevyriausybinės ir aplinkosauginės institucijose ir noriu tiesiog dar sėki konstatuoti, jog nėra mokslinio pagrindo, kuris sutinkamai su nusatytomis procedūromis leistų toliau naudoti glifosatą. Ačiū dabar suteiksiu žodį komisijos e, atstovui. Mm, jis yra santė generalinio direktoriaus pavaduotojas, ponas Ladislav Miko. Penkios minutės. Ačiū pirmininkė pasistengsiu sureaguoti per penkias minutės. Visų pirma, pasakysiu, kad neketinu vėl ir vėl atsakinėti į pastabas susijusias su pirmuoju klausimu, į tai jau atsakė mano kolegė. Čia mes kalbame apie dalykus susijusius su skaidrumu, su moksliniais tyrimais ir kaip yra užsakomi moksliniai tyrimai. Tai yra bendresnio pobūdžio klausimai, žinoma, jie yra labai svarbus ir komisijai. Ir Aš esu įsitikinęs, kad pritarsite man. Šiuos klausimus mes nagrinėjome, kai įgyvendinome dabartinius teisės aktus. Ir kaip girdėjote, tai buvo vertinama kaip labai svarbus etapas, momentas įgyvendant tuos teisės aktus. Ir dabar mes įgyvendame teisės aktus, kai įrodinėjimo našta susijusi su medžiaga tenka įmoniai, įskaitant ir to įrodinėjimo išlaidas. Ir aš esu įsitikinęs, kad būtent tai buvo numatyta dėl tinkamų priežasčių, dėl to sutarė parlamentas ir kita, kitos teisėkuros institucijos. Be to, ši sistema yra daug platesnė, ji yra taikoma ne tik pesticidams, bet ir vaistams ir daugeliu kitų produktų. Taigi, kai suinteresuotoji įmonė prašo patvirtinimo arba pratesimo, ji turi pateikti privalomas e, studijas, privalomus tyrimus pagal e, tarptautinės gairias, e, taip pat atliktas remiantis geriausią laboratorinę praktiką ir vadovaujantis protokol, tai, protokolais pagal EBPO ir kitų organizacijų taisyklės. Taigi mes nagrinėjame šios problemas. Ir akivaizdu, kad čia mes girdime klausimą arba prielaidą, kad atliekant, atlikdamos tyrimą laboratorijos kažkaip gali nukrypti, kad įtiktų pareiškėjui. Aš noriu akcentuoti, kad geros laboratorinės praktikos patvirtinimą gauti nelengva, bet labai lengva prarasti. Ir tikrai laboratorijos e, labai atsargiai E, elgtųsi ir nenukryptų nuo to metodo. Taip pat e, yra naudojamasi ir e, kolegų parengta, kolegų peržiūromis, taip pat kolegų literatūra. Taigi tos studijos, kurias užsako įmonės, yra priedas prie to, kas yra skelbiama paskelbtų dokumentuose, straipsniuose ir panašiai. Na, dėl studijų užsakymo kitais būdais. Aš suprantu, kad visų pirma, čia mums reikėtų kalbėti apie e, pradinių duomenų skaidrumą ir tinkamumą. Ir šiuo atveju, kai mes įgyvendiname teisės aktus, mes vadovaujamės tuo, ko reikalauja teisės aktai, o tai yra, kad EFSA turi pateikti dosie santrauką viešai, ten turi būti pateikti atskirų studijų pavyzdžiai ir visi papildomi dokumentai, kuriais remiantis e, EFSA priima išvadas dėl veikliųjų medžiagų. Visi tie dokumentai turi būti viešai paskelbti. Taip pat žinote, kad mes diskutavome ir apie dalyjimąsi pradiniais duomenimis, neapdorotais duomenimis. Taigi EPSA pateikė tos duomenys Europos parlamento nariams, buvo netgi atidaryta speciali skaitykla, bet vėlgi, kiek suprantu, keliamas klausimas dėl sistemingesnių skaidrumo priemonių. Norėčiau pasakyti, kad žinoma, šie klausimai komisijai nėra nauji, mes apie juos jau kurį kal laiką kalbame ir apie tai kalbama ir vykstant diskusijoms dėl maisto teisės aktų peržiūros ir komisija tikrai nežiūri į tai aplaidžiai. Mes dabar svarstome įvairius variantus, kaip dar labiau padidinti skaidrumą ir prašome informacijos savininkų taip pat el, dirbti aktyviai. Taip pat norėčiau bent jau iš dalies atsakyti į klausimą, kiek laiko truks ta skaidrumo stoka. Na, mes dabar nagrinėjame galimus variantus ir manau, kad po šio proceso aptarsime galimus sprendimus. Dabar dar keletą žodžių apie tyrimus. Na, reikalaujant, kad nebūtų remiamasi pareiškėjo pateiktais tyrimais, e, turi būti siejamas su keliais dalykais. Mes visų pirma turime suprasti, kad e, problemų ar konfliktų kyla tik dėl labai nedidelio skaičiaus tyrimų. Nes turiu tiklių skaičių, bet man atrodo, kad 95 procentai atliktų tyrimų niekada nebuvo vertinami kaip kontroversiški. Ir jūs taip pat prašėte informacijos, taigi noriu jūs informuoti, kad tyrimai, kurie yra susijęs su patvirtinimu mūsų įgyvendinamojo sistemoje, sudaro maždaug 20 tūkstančių per metus. Noriu pateikti jums šį skaičių, kad jūs suprastumėte, kiek darbo yra atliekama, kai mes galvojame, kokius tyrimus užsakyti ir kaip e, už juos apmokėti. Visi šie, visus šios aspektus reikia atsižvelgti. Svarbios yra išlaidos, tačiau lygiai taip pat svarbus ir patikimumas. Ir reikia neužmiršti ir geros laboratorinės praktikos. Ir galvojant apie vienų ir kitų argumentus, reiktų galvoti, kaip spręsti šią problemą. Mes dabar nagrinėjame galimus variantus, kaip pagerinti tyrimų reikalingų teikiant paraškas dėl patvirtinimo valdymą. Mes taip pat galvojame ir apie auditus. Tai gali būti agentūrų atliekami specialūs auditai arba taip pat svarstume galimybę užsakyti nepriklausomus tyrimus, ypač dėl tų dalių, kurios yra kontroversiškos. Bet kaip jau sakiau, Iš mm, bendros skaičiaus mm, tyrimų mes turime sutelkti dėmesį į tos, kurie kelia kontroversiją. Ačiū, ponė Burčer. Ar norite sureaguoti į tai, ką sakė komisija? Eine minutė? <laughs> Okay. Minutė, taip. Na, pirmiausia, noriu labai pasidžiaugti tuo, jog komisija nori skirti daug dėmesio skaidrumo klausimą, kaip supratau. Kitas svarbus dalykas tai yra tas principas, kad gamintojas turi įrodyti, jog jo produktas yra saugus. Taigi mes turime pasiūlymą dėl to, kaip keisti procedūras ir dėl to daug kas nesikeistų. Tiesiog vienintelis pakinimas būtų tai, kad ne, e, kad pats gamintojas turėtų galėti pagal sutartį nusamdyti e, laboratoriją, kuri atliktų tyrimą. Ne, kad gamintojas pasakytų, reikia atlikti tyrimą, jis pateiktų užklausą kompetentingai institucijai, o ši užsakytų tyrimą pas nepriklausomą laboratoriją ir taip neliktų interesų konfliktų. Ir trečia, klausimas komisijai. Argi jūsų neramina tai, jog 75 procentai e, e, tyrimų E, kuriuose neatsižvelgta į toksiškumą DNR. 75 procentai mm, nustato, kad tai yra 75 procentai e, nustato teigiamą poveikį, o gamintojų atliktose tyrimuose yra tik 2 procentai, kurie sako, kad yra teigiamas rezultatas, dar yra 20 procentų, kurie neutralūs, kiti yra nepatikimi ir po to galiausia institucijos pasikliauja tik tais tyrimais, kuriuos atliko, tai tais tyrimais, kuriuose buvo nukopijuoti Monsanto tyrimo rezultatai ir nėra jokių kritinių pastabų. Jeigu tai neverčia susirūpinti, tai aš jau tada nieko nebesuprantu. Ačiū. Okay, so, um, this concludes our second. Kągi, baigiame antrą diskusijų raundą ir perėmėme prie paskutinio kur kalbėsime apie pesticidų naudojimo privalomą mažinimo tikslus Europos Sąjungai. Čia mm, piliečių komiteto atstovas ponia Angelikė Lisimahu. Jums sutiksiu žodį penkiom minutėm, prašom. Dabar penkiolika, po to, dabar penkios, po to penkiolika ir po to dar minutė. Tai dabar penkias minutės yra e, tikslui pristatyti. Okay, thank you very much. Um, Labai ačiū. Pristatysiu trečią tikslą, tai yra pesticidų naudojimo mažimo tikslai, siekiant ateities be pesticidų. Aišku, reikia kalbėti ne vien apie glifosatą. Mūsų visuomenės yra tiek priklausomas nuo pesticidų, kad kiekvienais metais apie 400 tūkstančių tonų pesticidų, veikliųjų medžiagų išleidžiama į aplinką. Tokių cheminių medžiagų naudojimas yra labai netvarus, auginant pasėlius, valdant įvairias žalias teritorijas, kadangi pesticidai bent keli yra toksiški žmonėms ir įvairiems kitiems organizmams ir jie taip pat sukelia toksiškumą kitose um, organizmuose, jeigu yra sąlyti su mažais paukščiais, mažais, mažais gyvūnais, greužikais ir taip toliau. Ir tu, uh, tas pats pasakytina yra apie um, ūkiuose esančius gyvūnus ir aišku, tuomet mūsų ekosistemoms kyla pavojus. Mm, tyrimai dėl kancerogeniškumo, dėl įvairių e, lygų e, sutrikimų ir ūkininkų e, šeimose yra, jų yra tiek daug, kad negalima ignoruoti. Ir tikrai galima pamatuoti ir poveikį aplinkai. 42 procentai Um, Europos uh, ežerų ir upių um, uh, akvatinės sistemos labai kenčia nuo toksiškumo. Matote, štai raudonai pažymėtas uh, teritorijas, kur žala yra labai didelė. Rizika ekosistemoms taip pat labai didelė, nes apie 76 procentais yra sumažėjusi vabžių biomasė Vokietijos miškuose. Intensyvi žemdirbystė ir pesticidų naudojimas yra kaltininkai to. Pesticidai turi ir labai ilgalaikį poveikį, neigiamą poveikį žemės ūkėje, nes jos, jie sugriauna ekosistemas, e, ekologi, dir, dirvus, eko, e, ekologinė įvairovė, e, pasėliai pasidaro silpni ir neatsparus kenkėjams, sugadinama dirbožėmio derlingumas ir kokybė. Ir tada reikia naudoti dar daugiau pesticidų. Aišku, nenaujiena, kad reikia tokią šią praktiką keisti. Taigi yra ir pesticidų reglamentų tas taisyklės ir ES institucijos yra patvirtinusios tvaraus pesticidų naudojimo direktyvą, kur pasakyta, kad pesticidai gali būti naudojami tik tai kaip kraštutinė priemonė ir yra nustatyti aiški mažinimo tikslai. Taip pat yra ir, ir aišku, Mm, prevencinės priemonės numatytos, kaip pasėlių rotacija, įvairio, įvairios pasėlių rūšės, monitoringo įvairios m, mm, biologinės priemonės, mechaninės priemonės. Ir tik tuo met, kai visos kitos priemonės nebeduoda rezultatų, galima panaudoti pesticidus. Ta, aišku, galima panaudoti ir natūralius kenkėjus. Ir mūsų mm, neseniai atliktos e, studijos rodo, kad vis tik tai tos alternatyvos nėra tinkamai įgyvendamos ES valstybės narėse tik tai šešios valstybės narės yra aiškius mažinimo tikslus nubrėžusios, nors alternatyvų tikrai yra. Uh, Tam, kad tos alternatyvos būtų tikrai panaudotos, reikia nustatyti privalomus e, pesticidų mažinimo tikslus visoje Europos Sąjungoje. Ir iš tikrųjų pesticidai neturi būti naudojami ten, kur yra kitokių alternatyvų. Ir ypač negalima naudoti viešose žaliose erdvėse pesticidų. Turi būti konkrečios priemonės pritaikytos, kad būtų galima apsaugoti ekosistemas ir uh, uh, vandens telkinius. Taip pat reikia ir uh, įvairių paramos priemonių ūkininkams, kad būtų ne vien tik tai finansinių, bet taip pat ir apmokymo tam, kad būtų galima pereiti prie naujos praktikos, kad būtų galima e, pritaikyti alternatyves e, priemonės pasėliams apsaugoti ir kovoti su kenkėjais. Ir aišku, reikia sutelkti dėmesį tas alternatyvas. Biologinės įvairovės e, naikinimas vien tik tai tam, kad e, iš, išsaugotum savo norimą pasėlį, yra visiškai netvari sistema. Ir tikrai, kuo greičiau pakeisime ūkininkavimo praktiką, tuo, ger, tuo daugiau šansų turėsime e, apsaugoti mūsų aplinką ir mūsų gamtinius išteklius ateičiai. Ačiū. Ačiū. Dabar su suteiksiu žodį Europos parlamento nariams, kurie nori užduoti klausimus. Visų pirma, ponia Grapinė. Sì, grazie Presidente. Io devo dire che va tutto bene, benissimo. Se... Ačiū pirmininkė. Na, visi norime e, gyventi geresnėme pasaulyje, visi dėl to sutinkame. Ir kai kalbam apie žemės ūkį, štai taip, nežinau, aprašoma žemės ūkis, kuris ne iš šio pasaulio. Uh, na, taip, žemės ūkis gali būti labai šio laikiškas, robotai, satelitai gali būti panaudoti žemės ūkija, tikrai labai naujoviškos integruotos sistemos gali būti pasitelktos ir štai pesticidai. Taip, jie yra jau kraštutinė priemonė, kuomet yra kažkokie kenkėjai ir lygos, su kuriais reikia sukovoti konkrečioje priemonėje, konkrečioje situacijoje, kai yra labai tikrai aiškios ribos. Tai man atrodo, toks e, e, žemės ūkis, kurį čia jūs pristatėte tarp paleo paleolito ar neolito eros kažkur tai tikriausiai <laughs> gal egzistuotų, tik tai mes e, gyvename kitokiame pasaulyje. Ir, Na ir pavyzdžiui, jeigu mes sergame, naudojame vaistus, dėl augalų tas pats, jeigu augalas serga, reikia gydyti. Pavyzdžiui, fasidijoza, sakykime, panaudojama priemonė, kuri gali užblokuoti e, tą lygą. Tai nežinau, ar reikia taip e, tokių iliuzinių tikslų siekti. Reikia galvoti apie kompromisą ir tinkamą pusiausvyrą. Taip, aišku, reikalinga kontrolė, e, tam yra inspektoriai atsakingi už kontrolę. E, ir pabandykime surasti, surasti kompromisą. Ir kai jūs kalbate apie alternatyvas, mes Europos Sąjungoje tikrai esame išsikėlę savo daug didesnių tikslų nei bet kokie konkurentai. Ir kai jūs sakote, kad reikia pakeisti ūkininkavimo būdą, tai o, koks tas žemės ūkis turi būti toks, kuri, kuriame galėtų išgyventi tik tai turtingiausi? Thank you, Chair. This ECI e is a very strong city. Ačiū pirmininkė. Ši Europos piliečių iniciatyva yra labai stiprus signalas iš piliečių, kad galima leisti naudoti tik tai saugius produktus ir jeigu rimtų yra um, uh, įtarimų, kad yra nesaugu, nesaugus produktas žmonėms ar aplinkai, tai būtų tikrai neatsakinga iš mūsų politikų pusės o, leisti tą produktą naudoti. Ir čia dėl glifosato, aišku, tą sakome, tačiau ir struktūriškai matome problemą, kad Europa ne viską daro, kad tikrai būtų pereita prie tvaresnių ap, alternatyvų, kad tai ir biologinė įvairovė apsaugotų žmog, žmogaus sveikatai. Taigi aš, komisarė, norėčiau Jums užduoti porą klausimų. Visų pirma, mes žinome, žinome, kad daug ūkininkų naudoja pesticidus prevenciniais tikslais, nenaudo, ne, neišbandydami prieš tai ar kitų alternatyvų. Tai ne ūkininko, aišku, kaltė, nes jo svarbiausias interesas išsauginti pasėlius. Bet tai yra didžiulė problema aplinkai ir tai gali pakenkti žmonių sveikatai tiek pačiam ūkininkui, kuris naudoja tą produktą, bet taip pat ir vartotojams, kurie po to suvartoja tos pesticidus per maistą. Tai mes turime pakeisti paskatas ir tada išspręsti spręsti tokią problemą, kad pesticidai naudojami e, kaip rutina tokia yra tiesiog kasdien. Antras klausimas. Kelios valstybės narės jau ėmėsi priemonių, kad uždraustų pavojingų pesticidų naudojimą viešose erdvėse, pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelėse, parkuose, prie mokyklų, e, gam, gamtiniuose rezervatuose. Tai yra valstybių narių, kurios nori padaryti daugiau, apsaugodamas savo piliečių ir e, sveikatą ir aplinką. Ir Europos parlamentas to nori ir reikalauja, ir to pareikalavo dėl glifosato. Bet yra kitų, kurios tokių priemonių nesijima. Ir man atrodo, kad čia mums reikia europinio sprendimo. Tai aš norėčiau paklausti, kodėl komisija čia atsilieka ir kodėl nesiūlo, kad toks uždraudimas būtų privalomas visose valstybėse narėse. Trečias klausimas. Komisija yra pateikusi savo ataskaitą dėl e, tvarių pesticidų direktyvos įgyvenimo, kur pasakyta, kad praktiškai visos valstybės narės atsilieka įgyvendinant šią direktyvą. Ir yra didžiuliai, e, didžiulės spragos atotrukiai, e, problemos dėl dėl nacionalinių veiksmų planų, kad kai kuriais atvejais jie tokie iš viso neegzistuoja. Jau 2012 metais tos priemonės turėjo būti gyveninti, o dabar jau yra 2017 metai. Ir toje komisijos ataskaitoje dėl direktyvos įgyvenimo um, yra sakoma, kad komisija svarstys mm, ir pažeidimo procedūras prieš valstybės narės. Tai um, ko mes galėtumėm tikėtis tokių procedūrų atveju? Ačiū, Pirim McIntyre. Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Aš vis dažniau sulaukiu laiškų iš rinkėjų, kurie yra ūkininkai. Viename tipiškame laiške pasakyta, na, aš E, nors pats esu mokslininkas, man pasibaisėjimą kelia, kaip yra e, iškraipomi moksliniai rezultatai, siekiant e, pateikti neteisingų argumentų tam tikroms organizacijoms. Atėjo laikas visuomeniai piliečiams pasakyti, kad glifosatas buvo saugi priemonė 40 metų ir tebėra saugi. Šimtas, šimtai mokslinių tyrimų, kuriuos yra peržiūrėję kolegos, tai ir įrodo. Tačiau e, dabar dabar e, pasirodė dar, ir pasirodė dar vienas e, Tarptautinio vėžio instituto tyrimas, e, kurio metu nebuvo nustatyta ryšys tarp glifosato ir Hodžkino limfomos. Ir aš nema, ne, nežinau, kaip dera žodis privalomas ir tikslas. Aš pasisakau už tikslus ir tikrai, kaip ūkininkas, noriu e, chemikalams išleisti tik tai tiek, kiek yra būtina. Taigi mes turėtume remti geresnius, inovatoriškesnius. Inova, ūkininkavimo metodus, pavyzdžiui, dirbožėmio apsaugos metodus. Daugelis ūkininkų e, naudoja organinės medžiagas dirbožėmėje, e, padengia dirbožėmį e, organiniais, e, organinėms medžiagomis. Tai mums padeda užtikrinti e, CO2 sekvestravimą ir neleidžia išgaruoti e, vandeniui. Tačiau jeigu ūkininkams būtų taikoma tokia mechaninė kontrolė, tai 25 procentais padidėtų CO2 išmetimai, e, tai padarytų didelį, į, į tą, didelį įtaką e, paukščiams. E, ir aš manau, kad žmonės, kurie pasisako už visišką glifosato uždraudimą, turėtų pagalvoti, ko iš tikrųjų siekiama, tai yra geresnės e, dirbožėmio apsaugos ir. Um, ir ponas Gerbrandė. Ačiū, noriu padėkoti visų pirma tiems, kurie ėmėsi šios piliečių iniciatyvos. Manau, kad verta akcentuoti tai. Vėl matau, kiek emocijų kelia ši diskusija ir kaip mes esame susipriešinę. Viena vertus yra tie, kurie sako, kad glifosato uždraudimas reikštų žemės ūkio ir maisto sektoriaus pa, pa, pabaigą. Kiti sako, kad glifosato tolesnis naudojimas reikštų pasaulio pabaigą. Bet visi mes žinome, kad e, nėra nei vienaip, nei kitaip. E, čia yra tam tikra pusiausvara. Tiesa, mes matome, kiek daug problemų kelia E, nepaprastai dideliais kiekiais naudojami pesticidai žemės ūkija. Aš čia kalbu ne tik apie glifosatą. 400 e, milijonų kilogramų pesticidų. Toks skaičius buvo parodytas skaidrėje. Ir jeigu pusė žemės ūkio e, paskirties žemės jau yra prisotinta glifosato ir jeigu žiūrime į vabžių tyrimus, tai situacija tikrai kelia susirūpinimą. Man yra visiškai aišku, kad mes susidūrėme su dabartinės sistemos ribomis. Mes nepakankamai pasigilinome į pesticidų naudojimo e, akumulacinį poveikį, susikaupimo poveikį. Mes žiūrime į tas medžiagas pavieniui, svarstome, ar jį kuri nors medžiaga kelia vėžį ar ne, bet mes nežiūrime į kumuliatyvų poveikį bio įvairoviai ir apskritai aplinkai. Ir aš manau, kad tai yra didelė klaida. Ir aš komisijos nario norėčiau paklausti, ar nemanote, kad ir komisija turėtų, ir EFSA turėtų į tai pažvelgti plačiau. Ir galiausiai, pirmininkė, aš manau, mes visi galime sutarti, kad e, žemės ūkis be chemikalų būtų naudingas mums visiems. Todėl nereikėtų klaus, kelti klausimo ar uždrausti glifosatą. Manau, kad reikėtų kelti klausimą, kaip greičiau pereiti prie žemės ūkio uh, E, žemės ūkio sektoriaus Europoje be chemikalų. Manau, kad tai galėtų būti puikus iššūkis, su kuriuo galėtų dirbti komisija. Aš nemanau, kad tai sukeltų pavojų žemės ūkio gamybai. Tai mm, duotų daug naudos ir sveikatai, ir aplinkai. Tikiuosi, kad komisaras tai sureaguos. Aš dabar ponas Lins. Dėkoju. Dar norėčiau sugrįžti prie vieno pranešimo, kurį išklausime klausimo pradžioje. Nes, man atrodo, čia pernelyg e, apibendrintai viskas buvo išdėstyta. Ir kai bandoma rasti labai paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus, kaip, pavyzdžiui, kalbam apie rūšių nikimą ir po to apkaltinama dėl to intensyvus ūkininkavimas. Taigi, aš manau, kad turint galvoj iššūkius, reikėtų nuodugniau išnagrinėti šią problemą ir tektų konstatuoti, pavyzdžiui, kad jeigu ir toliau bus naudomas glifosatas, tai reikia pripažinti, kad jis naudomas ne vien tik tais e, žemės ūkėje, pavyzdžiui, pas mus, mūsų federalinėje žemėje, gan plačiai jį naudoja Vokietijos geležinkeliai, tam, kad e, būtų sunaikintos pikžolės palei bėgius, taip pat daugelį e, federalinių žemė, jis toliau naudojamas ir viešose erdvėse, pavyzdžiui, žaidimo aikštelėse, o taip pat žmonės ir privačiai e, jį naudoja, nors neturi tam tinkamų dalykinių žinių. Todėl aš manau, kad yra sričių, kuriuose reikėtų sumažinti glifosado naudojimą pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelėse, viešos erdvėse. Ir tikrai reikėtų e, pasižiūrėti, kaip galima būtų ten sumažinti glifosado naudojimą ar apskritai jį uždrausti. Ir mūsų federalinėje žemėje e, praeitais metais buvo skirta mažiau 100 tūkstančių eurų augalų apsaugos produktams, Todėl matome, jog egzistuoja pastangų sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą, todėl nemanau, kad tikslinga Europinių lygių nustatyti mažinimo tikslus. Žodis ponui Demesmeker. Ačiū. E, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Esu įsitikinęs, kad daugelis piliečių yra sunerime dėl per didelio pesticidų naudojimo ir mums kyla didelis iššūkis mažinti pesticidų naudojimą ir laikui bėgant juos uždrausti. O kai pesticidai naudojami, jie turi būti naudojami tvarai. Bet akivaizdu, kad dabar pesticidai per daug dažnai naudojami be reikalo. Aš noriu dabar kalbėti ne, apie, ne tik apie glifosatą, bet plačiau. Jei pažvelgtume į komisijos spalio 10 dienos ataskaitą apie valstybių narių veiksmus ir tvaro pesticidų naudojimą, pamatytume, kad mums dar čia reikia daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad integruota kenkėjų kontrolė dar nėra pakankamai naudojama ir valstybės narės nenuosekliai nusistato kiekybinius tikslus e, ir terminus įvairiose veiksmų srityse. Jūs siūlote privalomus europinius mažinimo tikslus. Tai pristatote kaip sprendimą. Tačiau Aš manau, kad visų pirma reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės geriau įgyvendintų dabartinę direktyvą. Taip pat reikėtų stiprinti nuostatas ir jų įgyvenimo stebėseną. Ir akivaizdu, kad tokios priemonės kaip integruota kenkėjų e, kontrolė turi būti kaip galima plačiau taikomos. Ir aš norėčiau dabar šiame kontekste paklausti, kaip jūs vertinate komisijos parengtą ataskaitą ir e, kokių perspektyvų jūs matote panaudojant dabartinės priemonės, pavyzdžiui, integruotą kenkėjų kontrolę. Taip pat, kaip jūs vertinate ir komisijos neseniai sukurtą interneto puslapį, kuriame e, numatoma keistis nuomonė apie tvarų pesticidų naudojimą. Manau, čia galima įtraukti ir piliečius galiu pasakyti, kad mano šalyje nuo 2015 metų savivaldybės taiko pesticidų naudojimo draudimą. Manau, kad na, mes visi turėtume imtis panašių veiksmų ir norėčiau išgirsti, ar jūs man pritarėte. Ir paskutinis dalykas, žinoma, šis rytis labai glaučiai siejasi su žemės ūkiu. Ar jūs. Tai kalbėtojas nutraukiamas, ponas Marčelės. Dėku, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už iniciatyvą jos autoriams ir milijonas, šimtai milijonai, spūdingas skaičius, dėkoju ir taip, taip, raginimą vadovautis moksliniais e, duomenimis ir taip pat e, atsargumo principų kaltinimas Monsanto ir tikrai labai pritariu siūlomai atsisakyti glifosato ir tikrai, kadangi trūksta skaidrumo EFSA, Todėl reikia kreiptis į teisingumo teismą, nes tikrai trūksta prieigos prie viešų dokumentų. Siūloma laipsniškai atsisakyti gliopsano. Tai e, taip, tai buvo pasiūlyta parlamento, tačiau reikia kalbėti ir apie alternatyvas. E, reikia tokį ūkininkavimą tam, kad būtų apsaugti žmonių sveikata, tirva, biravovė ir gyvūnai. Mes juk čia kalbame apie produktą, bet ne vien tik tais apie tai, kalbame apie modelį. Modelį, kuris daro neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai. Todėl reikėtų plėtoti tokį. Um, e, E, tokį ūkininkavimo modelį, kuris nebandytų kovoti su gamta, o dirbtų su jie iš vieno. Aš čia galvoju apie vairias e, technologijas, e, biologinės naujoves ir tai reiškia reikia tinkamo mokymo ūkininkams tam, kad galėtų jie keisti žinimis. Na ir pabaigai reikia pabrėžti, kad reikia uh, tokios ūkininkamo politikos, kuri dėrėtų su klimato apsaugos ir rūšių įvairovės išsaugomo politika, nes klimato kaita yra svarbus dirbos būklės veiksnys. Taigi reikia pokyčių ir BŽP tam, kad būtų įvykdytas šis pokytis. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, kaimo plėtros ramsti ir ponė e, komisarė, reikėtų, kad Komisija dėtų daug, daug pagiau pastangų tam, kad būtų įdėktas ekologiško ūkininkamo modelis. Ir kaip jūs širite atitinkama perima prie šio e, modelio. Todėl turiu papra ir noriu paprašyti visus e, iniciatyvos dalyvius paremti perimą prie tokio ekologiško ūkininkavimo modelio. Taip. Taip, ir aš noriu pritarti, kad reikia tarpusavėje kalbėtis, nes tarsi, kai atsiranda prieštaravimą visuomenėje nebesusikalbame ir reikėtų kalbėti atvirai. Nereikėtų čia būti e, kažkokiais e, idealistais, nėra radikalių e, sprendimų. Jeigu kolega e, E, čia, čia visiškai taip ramiai ragina perėti prie ekologiško ūkininkavimo, tai yra e, ūkininkavimas, kai yra naudojama chemija, kai nenaudojama chemija, kartais naudant chemiją imituojami organiniai procesai, net ir ekologiškas ūkininkavimas ne visuomet išsiverčia be chemijos. Tik kitas klausimas, ar cheminės medžiagos gali būti priskirtas e, augalų apsaugos produktams ar augalų simuliuojančioms medžiagoms, kas šiuo atveju yra teigiamas dalykas. Turiu klausimas. Thank you. tarkim, jeigu būtų e, kažkokį laikotarpį draudžiama naudoti kliufsatą, Na ir kaip tuomet e, reaguotų piliečiai? Tarkim, jeigu paaiškėtų patyrimų, kad nekenksmingas gliufsatas, per kokį laikotarpį būtų leidžiama jį vėl naudoti. O kitas dalykas, e, jeigu visam pasauliu toliau leidžiama naudoti glifosato, mes uždrausim, tai tik tais iškrapysim konkurencingumą, apie tai reikia pagalvoti. Tai kaip piliečių iniciatyva, ar neturėtume paremti genų technologijų, kurios mums žada galimybę atsisakyti augalų apsaugos produktų. Ir kaip čia turėtų atrodyti mokslis tai pagristi rezultatai, o dėl rizikos vertinimo ir sažiningumo sutinku, kad pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad glifosatas potencialiai gali kelti e, vėžio riziką tačiau vėlgi tokių medžiagų yra ir steroidose, žalioje mėso, raudonoje mėsoje ir kaminų dūmose, žydinių dūmose, tačiau niekas nesugalvos juos uždrausti. Tai aš manau, kad to taip pat neturėtumėm pamiršti ir būkime racionaliais ir realistais. Ponas Hausling. Ja. Gerade auf die Antwort, Herr. Dėl uh, genų technologijų ir daugiau chemijos, tai matome, kas darosi JAV. Uh, e, ten 12 kartų daugiau naudojama glifosatų negu Vokietijoje, tai tikrai nėra alternatyva. Be to, tiems, kurie gina čia glifosatą, uh, noriu pasakyti štai, kad būkite sąžinkai, atviri. Uh, tarkim, jeigu kalbasi su ūkininkais, jie visuomet aiškiai pasakys, kad glifosatas tiesiog mažiau kainuoja, mažiau darbo ir per hektarą ūkininkas sutaupo 100 eurų. Atvirai tiesiai šviesiai sako. Taigi, mm, taip, čia sakoma, kad ūkininkai nebegali įsivaizduoti e, ūkininkavimo be glifosato. Na, kažkada buvo sakoma, kad ir e, ar noragas ar, ar arklas buvo blogai, o dabar galima ūkininkauti ir be arklo. Taigi, taip, Prancūzijos tyrimai rodo, kad 40 procentų chemijos naudoma žemės ūkijoje visiškai bereikalingai naudoma, nes neišauga derlius. Tačiau kita klausimas, kaip galima būtų atsisakyti glifosato ir kitų augalų apsaugos produktų, jeigu, tarkim, komisijos pasiūlyme nėra pribotas naudojimas, glifosatą galima būtų panaudoti, pakeisti moderniais ūkininkavimo metodais, ekologiškais ūkininkavimo metodais, pavyzdžiui, tinkama kultūrų mainų e, seka, tinkama sėjimą to nebėrime daroma. 80 procentų sumažėjo vabzdžių, ponė Lins, tikrai negalite teikti, kad tai nesusijęs su ūkininkavimu ir žemės ūkio veikla. Ne, tai tikrai susiję. Ir tai reikia rimtai atsižvelgti diskusijose. Ir dar turiu štai kokį klausimą. Komisijos adreso, galbūt ir piliečių iniciatyvos adreso. Taigi, ar galima šantažuoti Europą ir komisiją? Tarkim, Tarkim, tarsi sakoma, kad e, jeigu atsisakinsime glifosado, mūsų užvers e, bylomis glifosato gamintojai. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mes Europą mes laivi, laisvi ir neturėtų mūsų šantažuoti e, cheminių medžiagų gamintojai. Uh, uh, Taigi pasisakė visi Europos parlamento nariai. Dabar suteiksiu žodį poniai Lisimachu 15 minučių. Mm per kurias galite sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Yes. Um, it's very sad to see that the labai liūdna išgirsti, kad valstybės narės rimtai nevertina tvaraus naudojimo direktyvos. Todėl mes ir pra, siūlome ES privalomus tikslus. Matome, kad tik penkios valstybės narės į nacionalinius planus įtraukė konkrečius e, kiekybinius tikslus ir sakė, kad ketina siekti tų tikslų. Mes norime, kad tokius tikslus užsibrėžtų 28 valstybės narės ir manome, kad e, čia Europos komisija galėtų atlikti savo vaidmenį. Toliau, kalbant apie ūkininkavimą, apie tai kalbėjo keletas parlamento narių. Na, žinoma, mes remiame šimtų procentų žemės ūkį. Mes suprantame, kad ne visi ūkininkai gali tapti ekologiškais ūkininkais, tačiau yra priemonių, kurios gali padėti ūkininkams pereiti prie ekologinio ūkininkavimo. Mes šiandien kalbame apie stebuklus, tai yra įmanoma, bet reikia pasitelkti daug metodų, kad tai įvyktų, taip pat reikia ir ūkininkų bei politikų noro. Ir kažkurio metu mes turėsime priimti sprendimą. Tai turėsime padaryti arba dabar, arba tada, kai ekosistemoms iškils dar didesnė grėsmė nei dabar. Mes pristatėme visus duomenis apie e, žalą daromą aplinkai dėl pesticidų. Taip, tikrai E, Vokietijos miškų situacija yra tokia, kokia yra, taip pat e, yra žemės ūkija daug naudojama e, pesticidų ir eko, tam tikrose ekosistemose vandenyje yra pesticidų likučių. Ir tie skaičiai yra iki 81 procento. Ir tie modeliai, kuriuos mes e, taikome siekdami prognozuoti koncentraciją akvasistemose, tie modeliai yra neteisingi, mes nepakankamai įvertiname toksiškumą. Ir čia aš kalbu ne tik apie tvaraus naudojimo direktyvą. Mes turime ir gerimo vandens direktyvą, ir vandens telkinių direktyvą, taip pat, taigi ES teisės aktų yra, juos reikia tiesiog įgyvendinti. Ir pasirūpinti, kad tos priemonės būtų taikomos, siekiant apsaugoti aplinką. Mes kalbėjome su ūkininkais ir aiškinomės, ar jie galėtų išsiversti be glifosato. Yra daug ūkininkų, kurie nenaudoja glifosato. Aš suprantu, kad su, su sunku. Mm, ūkininkai augina įvairias kultūras, taiko įvairius alternatyvius metodus. Jie būtent taip pradėjo. Na, kai kuriais atvejais jie perėjo prie kitų metodų, tai buvo sudėtinga, bet jie to pasiekė, todėl nesuprantame, kodėl ir kiti ūkininkai negali to padaryti. Pavyzdžiui, jeigu yra 2000 hektarų kviečių Tai neįmanoma to padaryti, bet e, jeigu dviejose tūkstančiuose hektarų auginate penkias ar šešias augalų rūšis, tai galima tai daryti palaipsniui, galima taikyti sėjomainą ir panašiai. Ir aš, na, ūkininkams nebūtina purkšti pesticidų laukose. Galime pasitelkti technologijas, galime pasitelkti GPS, stebėti dregnumą, stebėti kenkėjus, pasižiūrėti, kada atsiranda kenkėjai ir e, juos e, naikinti, bet galbūt ne visi kenkėjai yra tokie jau blogi. Ir mm, kai dirbsime selektyviau, viskas kainuos mažiau, bus kuriamos uh, E, kuriuoma daugiau darbo vietų, bus atliekami moksliniai tyrimai ir turėsime ateitį be pesticidų. some of my notes. Uh, from the sustainable EU. Na, dar dėl tvaraus pesticidų naudojimo direktyvos. Kodėl valstybės narės netaiko akvasistemų apsaugos? Kai mes žiūrime į pesticidų naudojimo duomenis e, vandeningose vietovėse, matome, vis tiek ten yra daug kenkėjų. Ir kai kurios e, šalis turi tam tikras buferinės zonas, kitos jų neturi. Tai kaip bus, jeigu nebus laikomasi tikslų, jeigu nebus laikomasi direktyvos nuostatų? Kai kalbame apie mažinimo tikslus, pavyzdžiui, Prancūzija sakė, kad 25 procentai mm, pesticidų e, mažinimo tikslo bus pasiekta iki 2020 metų kitas tikslas numatytas, iki, o 50 procentų pesticidų naudojimas turi būti sumažintas iki 2025 metų. Kodėl kitos valstybės neseka šio pavyzdžių? Ir vienintelė sėkmės istorija gyvendinančią direktyvą yra ta, kad atrodo atsisakėme purškimo iš oro, nors dar purškimas iš oro taikomas e, tam tikrais išimtiniais atvejais. Ar tai yra sėkmė Ar tai yra didelis pasiekimas, kad pesticidai nebepurškiami iš lėktuvų? Ir kaip mes um, apsaugosime ekosistemas, kaip komisijos nary jūs um, manote, kad viskas bus įgyvendinta, jeigu nebus tolesnio spaudimo. 2019 mm, metais valstybės narės, per dar 23 valstybės narės turėtų 2018 metais pateikti savo tikslus. Galbūt tikslai reik, turėtų būti griežtesni, gal reikėtų, kad jos pasiektų tam tikrais pavyzdžiais. Na ir atrodo, kad visi kiti klausimai buvo adresuoti jums, komisijos nariai. Okay. Thank you very much. Gerai, ačiū. Tada sutiksiu žodį komisijai. Pone Paula Kolombo, e, sveikatos ir maisto audito ir analizės skyriaus direktorė. Penkios minutės. Um, ačiū pirmininkė. Kaip e, iš tikrųjų keli kalbėtojai ir taip pat iniciatyvos organizatoriai minėjo, tvaraus pesticidų naudojimo direktyva yra labai svarbi ir lemiamos svarbos priemonė, leidžianti mažinti pesticidų riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Ir tą priemonę valstybės narės turi savo rankose. Pagal direktyvą valstybės narės turi savo nacionaliniuose veiksmų planuose aprašyti, kaip jos uh, E, spręs e, tuos direktyvos klausimus ir turi būti kiekybiniai tikslai, e, mažinimo tikslai ir tvarkaraštis. Kaip žinote, komisija neseniai patvirtino ataskaitą, ataskaitą, kuri yra paremta, kas svarbu pabrėžti, tik tai 28 ne tik 28 valstybių narių nacionalinių planų analizė, bet ir mūsų audito veikla. Taigi yra pateikiamas labai geras išsamus vaizdas to, kas būtent vyksta valstybėse narėse, ne vien tik tai popierį. Aišku, nepaslaptis, kad komisija nėra labai patenkinta e, iki šiol pasiektais rezultatais, tačiau mes galvojame, valstybės narės yra praleidusios daug progų kažką nuveikti toje srityje ir mes tą esame ir savo ataskaitoje pabrėžę, ir su valstybėmis narėmis individualiai kalbėdami mes tą pabrėžėme, kad yra tikrai dar tų spragų nacionaliniuose veiksmų planuose. Mes aiškiai sakome, ko mes norėtumėm sulaukti ateities veiksmų planuose, kurie turi būti pateikti 2016 metais. Mūsų manimų ypatingos tokios spragos, kur valstybės narės netliko savo darbo, yra dvi. Visų pirma, kad trūksta rizikos mažinimo tikslų. Turime penkis gerus pavyzdžius, taigi nedaug valstybių narių. tą padarė, mes kaip e, iniciatyvos organizacija tai tik paminėjo, Prancūzija yra nustačiusi pesticidų naudojimo mažinimo tikslą ir kodėl nepasakos jos pavyzdžių. Danija taip pat pradėjo darbą tuo tik dėl tokio tikslo, bet e, po to jį nusprendė, kad e, tai nėra geriausia priemonė, nes jeigu kalbi tik tai apie kiekį, to nepakanka parodyti, kad rizika yra mažinama. Todėl Danija ir mm, kai kurios kitos valstybės narės galvoja apie kitokius tikslus. Ir kitas tas momentas, dėl ko komisija nėra labai patenkinta valstybių narių situacija yra tai, kaip jos įgyvendina integruotą kenkėjų valdymą. Tai yra direktyvos skirtinis akmuo, kuris leidžia realiai pereiti prie tvaresnio pesticidų naudojimo žemės ūkiai. Ir iš tikrųjų, kol kas ta priemonė per, per nelik menkai pasinaudoja valstybės narės. Uh, Realiai valstybės narės netikrina, kiek yra laikomasi taisyklių individualių ūkininkų lygmenių, kiek būtent integruota kenkėjų valdymo sistema yra naudojama. O tai ir yra viena iš priemonių, kuri leistų sumažinti pesticidų naudojimą ir tikrai valstybės narės čia pastangas turėtų labai sustiprinti. Dabar Buvo išsakyta kai kurių pastabų dėl komisijos darbo, buvo kelmi klausimai, kaip komisija pasieks, kad valstybės narės geriau gyvenintų direktyvą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes įvertinsime mm, nacionalinius veiksmų planus, kurie bus parengti ateityje, ar iš tikrųjų, ar tos spragos bus užpildytos, žiūrėsime. Ir, kas dar svarbiau, mes tęsime savo monitoringo veiklą dabar ją pradame ir per 2016 metus visus mes atliksime visą eilę auditų, kur tikrinsime, kiek valstybės narės laikosi šios direktyvos įgyvendinimo reikalavimų. Taip pat mes teiksime paramą valstybėms narėms e, ir, ir čia labai svarbu paminėti paž, ger, pakeitimas į gerą praktiką, paminėti ar mūsų interneto svetainė, kur tikrai yra pateikta išsami informacija valstybėms narėms e, dėl, dėl dėl to, ką valstybės narės daro ir, ir kaip yra keičiamasi gerąją praktiką. Labai ačiū. Dabar, jeigu norėtumėt, per vieną minutę, vienu sakiniu gal, prašom. Um, also... Taip, aš dar prisiminiau, kad pasakyta ten, kad valstybės narės turi tikrinti, kiek tai veikia. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbame apie sėkmės istoriją, klausimas yra, kiek ūkininkai tikrina savo įrangą, pavyzdžiui, ar ji purškia tiek, kiek reikia, nedaugiau, nemažiau. Dar vienas svarbus momentas, tai yra monitoringo duomenys. Aš jums pristačiau kai kurių duomenų dėl um, toksiškumo aplinkai. Uh, Mums reikia daug daugiau duomenų, mums reikia žinoti, kokį realų poveikį turi pesticidai mūsų um, žemėse. Ankstesnėme tyrimė buvo nustatyta, kad 45 procentuose dirbožėme yra glifosato, o kiek dar kitų pesticidų. Ar mes žinome, kiek pesticidų yra vandenyje, kiek mūsų ežerose yra pesticidų, kiek mūsų parkose yra pesticidų. Man atrodo, mums tikrai reikia monitoringo duomenų žemės ūkio, bet taip pat ir iš viešojo sektoriaus. Um. Ačiū. Tuo baigiame trečią diskusijų raundą, o dabar pereiname prie baigiamojo pareiškimo. Visų pirma, komisijos narės žodis. Daug kas buvo pasakyta, daug uh, buvo minčių nukreipta į komisiją. Tai dabar. To to you, because, you know, Ačiū, ačiū. Tikrai komisijai buvo labai svarbu išklausyti jūsų. Norėjome išsiaiškinti, kokie klausimai keliami. Aš labai susidomėjęs ir atidžiai klausiausi šios diskusijos metu išsakytų minčių, kai kalbėjome apie Europos piliečių iniciatyvą dėl glifosito ir, žinoma, ne tik dėl glifosato, bet dėl pesticidų naudojimo apskritai. E, piliečiams kyla klausimų dėl naujos pesticidų tvirtinimo sistemos E, dėl tyrimų, dėl rizikos vertinimo sistemos. Taip pat buvo klausima, kaip atliekami tie tyrimai. Be to buvo išsakyta nuogastavimų dėl pesticidų naudojimo ir kontrolės. Akivaizdu, kad tai yra labai jautrus, delikatus klausimas. Jis kelia stiprių jausmų ir čia mes matėme nemažai e, emocijų Komisija visada įsiklauso į visas nuomonės ir stengiasi pateikti e, geriausius atsakymus į visiškai pagristus e, e, nuogastavimus. Šios dienos diskusija komisijai suteikė daug peno pamastymams. Noriu padėkoti visiems dalyviams už jų naudingą indėlį. Ir noriu dar kartą pakartotis, kad esu tvirtai įsitikinęs, jog pasitikėjimas e, diskusija gali mums padėti geriau apibriežti būsimas politikos kryptis, tai yra ir bendraja žemės ūkio politika ir kitas politikos kryptis. Komisija dabar e, apmastys visus klausimus, atsižvelgdama į jūsų visų išsakytas nuomonės. Ir tada komisija pateiks savo atsakymą šios iniciatyvos organizatoriams. Tai bus padaryta komunikato forma. Na, šiandien aš negaliu pateikti daugiau atsakymų, nes mums reikia dar kartą pasigilinti į pateiktus klausimus, nes dėl kai kurių dar būtų per anksti kažką sakyti, kai pateiksime savo galutinį, kaip pristatysime savo komunikatą, pamatysite, koks yra komisijos galutinis požiūris. Ačiū. Dėkoju mm, komisijai. Dabar steiksiu žodį ponui Kristof Baus. Jis yra komiteto atstovas ir tars keletą baigiamųjų žodžių. Prašom. Ja, ein... Dėkoju. 1,3 milijonų žmonių pasirašė po Europos piliečių iniciatyvą. Taigi, be kita ko, ir apklausos e, parodė, kad dauguma ES piliečių palaiko mūsų piliečių iniciatyvos raginimus, tai yra uždrausti naudoti glifosadą. Na ir manau, kad mūsų visus piliečius vienyje gilus susirūpinimas dėl to mirtino įtarimo, kur, e, Rybė kitako pareiškė ir pasaulio sveikatos organizacija dėl to, kad glifosatas gali sukelti vėžį, bet to esame rimtai susirūpinę, kaip plačiai glifosatas gali pakengti mikroorganizmams tiek dirboje, tiek ir gyvų organizmų virškinimo trakte ir manome, kad glifosatas be kitako prisideda ir prie. Mm, vabžių išmirimo šiandien nuskambėjo mm, dramatiški skaičiai. 76 procentai sumažėjo Vokietijoje skraidančių vabžių biomasą. Tai buvo tyrimai iš apsauginių zonų, iš rezervatų, kur nėra taip plačiai vystama žemdirbystė. Ir aš manau, kad žemės ūkio vietovėse šie skaičiai būtų dar įspūdingesnė. Mes kaip piliečiai esame susirūpinę ir pasipiktinę Monsanto daromą įtaką veiksmais, e, vertimo procesuose. E, ir pavyzdžiui, tai, tai įtako ir EFSA, ECHO, o pavyzdžiui, ir Vokietijoje buvo įtakota Vokietijos rizikos vertinimo veikla ir išvados. Be to, uh, visi šie kėslai veiksmai labai primena tabako pramonės veiksmus. Monsanto dokumentai labai akivaizdžiai rodo, jog Monsanto koncernas labai sąmoningai nuslėpė riziką ir e, kai kurias netokias patogias e, studijas jų rezultatus e, pažymėjo kaip ne svarbes ir beje buvo manipuliuojama ir mm, mokslininkų veikla. Taip pat e, buvo atlikta plagiato analizė, ponas Bošartas apie tai kalbėjo ir e, pavyzdžiui Vokietijos e, rizikos vertinimo instituto tasoje puslapių puslapiais buvo kopijuojama Monsanto atliktų tyrimų rezultatai, o dabar jau čia e, grasinama komisijai e, žalos atlyginimo rezulta, reikalavimais, taigi esame sutrikę, pasipiktinę, priblokšti, bet e, mes visi esame proeuropiečiai, nesame skeptikai. Mūsų vienė tai, kad e, po Šią iniciatyvą pasirašę žmonės nori palaikyti ES institucijas, nes suprantame, kad tik tais bendrai galėsime užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą, aplinkosaugą. Šios problemas yra tarp valstybinio pobūdžio ir todėl reikia ir tarp valstybinių sprendimų. Dėl šios priežasties būtent šiais laikais šie žmonės su viltim žvengia į Briuselį, laukia parlamento pozicijos. Manau, kad daug kas e, labai laukia šių balsavimų. Na ir tiesą sakant, tai, kad laipsniškai po penkių metų bus atsisakoma glifosato, tai galbūt ne tai, ko mes tikėjomės, mes norėjome visišką draudimą, tačiau ir tai, ką gavome, vis dėlto yra šis beitas. Taip pat lauksime ir komisijos sprendimų. Pone Andriukaitį, praeitą Liepą viename interviu pasakėte, kad be kvalifikuotos valstybių narių daugumos net nausite leidimo glifosatui šiuo metu e, visose balsamuose nebuvo surinkta kvalifikuota dauguma ir todėl tikimės, kad e, nesileisite baudinamas Monsanto žalos atlyginimo e, grasinimu ir iš tikrųjų laikysite žodžio, kad jeigu nebus kvalifikuotos daugumos, e, nespratesite glifosato leidimo, sprendimas bus primamas gruodžio 15 metą. Aš manau, kad sprendimas dėl glifosato yra simboliškas, kuris atspindi būkštavimo mastą, taip pat tai, kas rūpi piliečiams Europoje, ko jie tikisi iš ES institucijų, nori būti išgirsti institucijose. Na ir pirmiausia, glifosato draudimas, antra, vertimo procedūrų reformos, pagal kurias e, primami sprendimai dėl pesticidų, na ir galiausiai, kad ilgalaikė, vidutinė perspektyva apskritai bus atsisakyta pesticidų žemės ūkė, vietoj to bus naudomas alternatyvos ir va štai taip vėl galėsime atsikariauti ES piliečių širtis ir tikrai būtų pragaištinga, jeigu Europa nepasinaudotų šiuo šansu. Na ir kadangi glifosatas yra labai simboliškas klausimas, kadangi jis yra pagristas faktais, aš tikiuosi, kad tikrai bus uždrausta naudoti glifosatą. Sorry, Norėčiau tik vieną sakinį pridurti. Na, atsiprašau, ponia Bauts, jūs sakėte, kad komisija pataikauja Monsanto. Patikėkite manimi, aš tikrai nesu tas žmogus, kuris pasiduos spaudimui. Mane buvo suėmę KGB, aš buvau pasodintas į kalėjimą, aš priešinausi Sovietų Sąjungos totalitariniam režimui, o Monsanto yra tikrai e, netoks galingas veikėjas, kad galėtų daryti man spaudimą. Antras dalykas. Na, mano pažadas buvo patvirtintas kvalifikuota, nebuvo patvirtintas kvalifikuota dauguma ne, nebus pratesta, jeigu nebus kvalifikuotos daugumos. Ir e, aš vadovaujuosi įstatymų viršienybės principų ir aš tikrai tą principą ginsiu. So, uh, dear colleagues, uh, dear guests. Kolegos. Svečiai, noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad dalyvavote uh, šiuose klausimuose. Ypač dėkoju komisijos nariui Andriukaičiui, taip pat dėkoju piliečių komiteto nariams, Europos komisijos e, atstovams. Toliau, kaip sakė komisijos narys, komisija oficialiai sureaguos į šią iniciatyvą, tai bus padaryta iki sausio pradžios. Parlamentas ir toliau stebės padėtį kadangi mes e, matome, mes esame suinteresuoti, matome norą veikti šioje srityje. Labai svarbu, kad e, piliečiai pasitikėtų ES rizikos vertinimo procedūromis, ypač tais atvejais, kai kalbam apie tokius produktus kaip glifosatas. Kaip jau sakiau, parlamentas e, ir toliau domėsis šią temą. Taigi ačiū visiems dalyviams, e, gero vakaro.